Presidente. Caffè, grazie. Possiamo iniziare i nostri lavori. Buongiorno a tutti. Ricordo come si... Pradedam, ponios ir ponai, mūsų darbą. Norėčiau priminti, kad šis posėdis yra transliuojamas per internetą. Pirmasis punktas yra darbo tvarkės tvirtinimas. 28 rugsėjo gavote darbo tvarkės projektą, jei jam neprieštaraujate, jį ir tvirtiname. Pirmininko pranešimai norėčiau priminti, kad 28 rugsėjo per posėdį koordinatoriai sutarė dėl kai kurių paskirimų. Aš juos perskaitysiu, jei niekas neprieštarausite, tai juos patvirtinsime. Islandija, Ireland, Airija bus tik tai pateiktas patvirtinimas dėl protokolo, dėl Lisabono sutarties įsigalėjimo. EPP to paprašė, per koordinatorių posėdį niekas neprieštaravo. Jūs ko gero irgi neprieštaraujat konsultaciją ir patvirtinimo procedūra Čekijos Respublikai. Seniau tai buvo nu, praneš, patvirtinimas, o dabar protokolas prie Lisabonos sutarties taryboje yra pasiektas dėl to politinis sustarimas. nuomonė užsienio reikalų komitetų dėl Kroatijos įstojimo. Koordinatoriai paminėjo poną Tarkovskį. Pilietinių teisių komitetas pranešimas, e, kuris bus paskirtas ponui Hefneriui ir ponas Daf bus pranešėjas dėl e, pasikeitimo, dėl taisyklių pasikeitimo, dėl balsavimo komitete. Dėl vardinio balsavimo komitete. Taisyklių pasikeitimas dėl balsa, vardinio balsavimo komitete. Taigi, jei nėra komentarų, tai viską tą ir tvirtiname. Aš rašysiu laišką ponui Barozo, kviesdamas jį į kurį nors mūsų ateities posėdį, kad jis pakalbėtų apie sutarties pakeitimus dėl ekonominės valdysenos. Kad taryba galėtų aiškiai suformuluoti savo pasiūlymus. Taigi, jei koordinatoriai pritartų, Baroso, pasikviesime poną Baroso, komisijos pirmininką, į kurį nors mūsų posėdį. Taigi sutarėme ir dėl to. Dabar ankstesnių posėdžio protokolų tvirtinimas tai yra tik vieno posėdžio rugsėjo 7-osios posėdžio protokolo tvirtinimas. iki posėdžio komentarų nebuvo, jei komentarų nebus ir dabar, tai tada tvirtiname rugsėjo 7 dienos posėdžio protokolą. Dabar šiandien mūsų darbo tvarkės pagrindinis punktas yra darbo tvarkos taisyklių pakeitimai susijęs su Europos parlamento narių elgesio kodeksu, finansinių interesų ir interesų konfliktų klausimais. Per praėjusį posėdį buvo bendros diskusijos šiuo klausimu ir mes elgesio, narių elgesio kodekso tekstą buvome padalinę per praėjusi posėdį. Tai buvo dokumentas, e, kurį parengė darbo grupė ir pateikė pirmininkų konferencijai dėl politinio sprendimo. Matėte tą dokumentą, galėjote jį apsvarstyti ir komentarų labai daug tam dokumentui nesulaukiau, aš esu to mm, pranešimo pranešėjas. Ir noriu pasakyti, kad darbo tvarkos taisyklių pakeitimus gali daryti mūsų komitetas, remdamasis e, sutarties, e, sutarties dėl ES veikimo 32 straipsnių. Taigi, e, narių elgesio kodeksas turi būti trauktas į darbo tvarkos taisyklės. E, pirmininkų konferencija, e, pirmininkų sueiga buvo sudariusi darbo grupę tiem pakeitimam parengti. Dabar jau tų, tų narių, tas narių elgesio kodeksas yra pateiktas E, kaip jau minėjau, daug komentarų nesulaukėme. Ir norėčiau tik pasakyti, kad e, narių elgesio kodeksai yra e, bendrieji mm, parlamento narių elgesio principai, kad nariai turi pateikti deklaraciją dėl finansinių interesų ir yra numatytos sankcijos, jei parlamento nariai pažeidžia narių elgesio kodeksą. Taip pat yra taisyklės, kurios mini, kokio dydžio dovanas eurais e, parlamento nariai gali priimti. Yra šiek tiek iškilę problemų, nesitraukiant narių elgesio kodeksą į darbo tvarkos taisyklės. Yra, yra devintasis straipsnis kuris mini e, praėjusi, prie ankstesnį narių elgesio kodeksą. Ir jo viena svarbiausių dalių yra sankcijos. Darbo grupė išvardijo kai kurias sankcijų rūšis, kai kurias sankcijų rūšis, kaip 156 darbo tvarkos taisyklių Mm, punkte ir yra viena papildoma sankcija. Atsiprašau, sako pirmininkas, tai yra 153 punktas, e, kuris skirtas vidaus tvarkos procedūroms. O, tos sankcijos būtent skirtos e, vidaus tvarkos procedūrų pažeidimams, bet kitoje E, kito, kitoje vietoje, tose darbo tvarkos taisyklėse, tos sankcijos laikomos e, bendro pobūdžio sankcijomis. O dabar pagal šį naują pasiūlymą sankcijos yra įtrauktos į priedus, yra atskiras priedas. Bet kadangi mes norime, e, kad dokumentai, e, teisiniai dokumentai būtų kuo paprastesni ir aiškiau suprantami, tai tos sankcijos, mano nuomonė, yra susiję su darbo tvarkos taisyklių 153 punktų. Nes taip yra lengviau orientuotis padarant nuorodą į 153 darbo tvarkos taisyklių punktą. Bet yra viena sankcija, kuri atsirado naujai, tai yra e, kaip baudžiama, jei parlamento narys atsijima savo pranešimą. Parlamento nariai savo darbę ir pranešėjai siekia kuo didesnio skaidrumo ir e, kartais e, tas pranešimo atsiemimas yra pateisinamas priklausomai nuo situacijos. Ir ką mes dabar darysime su ta nauja sankcija, kurios e, negalima susijęti su 153 darbo tvarkos taisyklių punktu. E, bent jau kol kas. Ir paprasčiausia, ko gero, būtų visgi tą naują sankciją susijęti su tuo 153 darbo tvarkos taisyklių punktu. Bet taip pat pritaikius tą naują sankciją, e, turėtų būti keičiamas ir darbo tvarkos taisyklių 19 punktas, kuris būtent ir nurodo, kaip sankcijos yra taikomos. Uh parlamento narys yra išrinktas, e, o taip pat renkami yra komitetų pirmininkai ir kiti atitinkami e, parlamento nariai ir jiem taip pat gali būti taikomos sankcijos, e, kurių taikymo taisyklės reglamentuoja 19 darbo tvarkos taisyklių punktas. Ir kai kalbame apie sankciją taikomą už pranešimo atsiemimą, tai e, dėl tokios sankcijos taikymo gali nuspręsti parlamento e, plenarinė sesija. Bet taip pat siūloma, kad ir pirmininkų suiga dėl to galėtų primti sprendimą. Ir yra keletas galimybių. Ta aš miniu ir savo pranešime. Tai yra galimybė laikyti, e, laikyti teisę renkti pranešimą kaip ir e, teisė, kuri taikoma rinkimo būdu. Ir todėl tada e, sankcijos ir taisyklės galiotų, tokiu atveju galiotų tokios pačios, kaip taikomos m, tokiais visais atitinkamais atvejais. Taigi 19 darbo tvarkos taisyklių punkte galėtume tik tai pridurti, kad čia Taigi, galėtume 19 darbo tvarkos teisyklių punkte pridurti, kad bet kokiom pareigom, į kurias parlamento narys yra renkamas, be, aišku, narystės parlamente, tai bet kokiom tokiom renkamom pareigom, tokios pareigos apimtų ir paskirimą renkti, renkti pranešimą tai irgi būtų laikoma renkamomis Europos parlamento nario pareigomis. Aš esu parengęs atitinkamą pakeitimą šią linkmę ir jeigu jum atrodo, kad jis e, primtinas, tai galėtume pagalvoti apie tokią galimybę. Bet iš kitos pusės ar iš tiesų, ar mes neiname mm, e, per daug toli e, laikydami, kad pranešimo rengimas yra e, teisė, mm, kuri yra taip vadinamos renkamos pareigos. Nesu tikras, ar e, galime tokios nuostatos laikytis. pati rimčiausia sankcija tai yra mandato atėmimas. Ir procedūra yra labai sudėtinga, siekiant užtikrinti maksimaliai e, laikymasi numatytų teisių. Tai yra susiję ir su pirmininkų suėgos ir su plenarinės sesijos sprendimu. Taigi, eh, kai kalbame apie pranešimo atsiemimą ir jei pranešimo rengimą laikysime renkamomis pareigomis, tai tada sankcija yra labai rimta, kuri taikoma, jei pranešimas atsiimamas. renkamo rinkimo būdu e, paskirto mandato atsiemi, atėmimas galimas tik tai plenariniai sesijai nusprendus, bet kai kalbame apie pranešimo atsiemimą, e, tai mm, nebūtinai plenarinė sesija dėl to sprendžia. Galbūt čia galėtume uh, E, suteikti sprendimo prieimimo galę komitetui, kuriame minėtas narys atsiemęs pranešimą yra pranešėjas. Tokios būtų mano abejonės. Maničiau, kad turėtume kuo mažiau keisti darbo tvarkos taisyklės, bet E, aišku, kad vis tiek turime padaryti kažkokių pakeitimų, atsižvelgdami į tai, kad keičiasi situacija. Nemanau, kad dabartinėme narių elgesio kodekse yra reikalavimas kad neformaliuose e, grupėse e, pateikiami pranešimai taip pat gali būti tiems pranešimams ar jų atsievimams gali būti taikomos tokios pat sankcijos, kaip ir atsiemus rengiamą pranešimą. Čia turiu galvoje 32 darbo tvarkos taisyklių pakeitimą. Norėčiau dabar pradėti mūsų diskusijas. Ir pirmasis kalbėtojas, ponas Gerel. Muchas gracias, señor presidente. Al principio de su intervención, el presidente. Ačiū, pane pirmininkė. Jūs jau minėjote, kokia svarbi yra šiandien svarstoma tema. Jos svarbą dar labiau išryškina politinis kontekstas, ekonomikos krizė, nes dėl šių aplinkybių blogėja politinė padėtis ES šalyse, visoje ES. Politikai susiduria su didelėmis problemomis, nemaža dalis piliečių apskritai e, atmeta bet kokią politinę veiklą, e, kiti e, domisi politika, tačiau pageidauja, kad ji būtų vykdoma kitaip. Daugelį šalių, skelbiant nuomonio klausos rezultatus, galima konstatuoti, kad e, piliečiai labai susirūpinę mūsų politikų veikla, todėl turime dėti visas pastangas, kad e, sustiprintume politikų teisėtumą, skaidrumą, sustiprintume esamas politinės institucijas. Taigi visi mūsų veiksmai yra e, vertintini teigiamai ir reikalingi. ES susiformavo e, institucijas kritikuojantis judėjimas. Svarstamo pranešimo svarbiausia mintis yra e, siekti įteikti piliečiams mintį, kad mūsų institucijos yra skaidrios ir kad piliečių atstovai laikosi moralės ir e, elgesio kodekso, kurio yra pateisinamas piliečių pasitikėjimas. Darbo grupėje iki šiol atlikti darbai vertintini labai teigiamai. Ir pirmininkas Kasinė taip pat, e, manau, kad tinkamai pristatė savo pranešimą. Ponas Kasinė minėjo, kad e, pranešime siekiama kuo greičiau įgyvendinti permainas, kuriomis, kuris gyvenimas padidėtų piliečių pasitikėjimas mumis. Jau pradėjome šios darbus šiame komitete. reformuodami Europos parlamento lobistų registrą. Taip pat atsivėrėme piliečiams, Taigi esame atviri piliečiams, jie gali patikrinti mūsų veiksmus, įsitikinti, kad neturime ko slėpti savo politinėje veikloje. Kitas aspektas, kurį norėčiau paminėti, yra susijęs su, su to, kad daugelį šalių stengiamasi įvairias sudėtingas taisyklės paprastai įgyvendinti, sudėtingos taisyklės, kurias sudėtinga interpretuoti ir vis, vis tiek galima apeiti, kelia problemų. Taigi aš pasisakau už paprastumą ir už galimybę e, įvairias nuostatas ir taisyklės taikyti betarpiškai. Būtent tokia reforma mums yra reikalinga. Teigiamai vertinu aplinkybę, kad uh, veikia konsultacinis komitetas, e, kuris padeda parlamentarams e, e, suvokti savo atsakomybę, įsipareigojimus ir pajusti savo veiklos tam tikras ribas. Esama tam tikrų atvejų, kai taisyklės yra pažeidžiamos, nebūtinai dėl piktos valios, dažnai tai daroma dėl nežinojimo, nemokėjimo nesusipažinimas su e, konkrečiomis taisyklėmis, e, kurių reikia laikytis, dėja kartais nusižengimai padaromi ir dėl blogos valios. Ir manau, kad man pritarsite, jei pasakysiu, e, pristatysiu savo patirtį, e, kuomet pradėjau dalyvauti Ispanijos politikoje, aš pamačiau, kad esama tam tikro angliško požiūrio į tam tikras pareigas einančius asmenis, kai nes e, labai svarbu užtikrinti, kad tam tikras pareigas e, einantis asmenis būtų lojalus. Jeigu jie nėra lojalus, tai e, tuomet būdami kompetentingi, tuo, tuo pačiu metu jie gali padaryti daug žalos. Taigi labai svarbu nustatyti aiškias ribas. Kalbant apie taikomas sankcijus, apie kurias kalbėjote, nemanau, kad galėčiau dabar pasiūlyti konkretų atsakymą tačiau pažadu elektroniniu paštu ar per sekretariato darbuotojus e, kuo greičiau atsiųsti savo frakcijos poziciją šio klausimu, tačiau manau, kad e, bet kokiu atveju reikėtų atskirti pranešėjo mandatą nuo, nuo rinkimų mandato, nes rinkimų metu piliečiai suteikia įgaliojimus parlamento atstovams juos rinkdami Todėl e, mandato atšaukimas, kurį suteikė rinkėjai, turi vykti tik ypatingomis aplinkybėmis. Spanijoje, pavyzdžiui, Konstitucinis teismas yra prieėmęs sprendimus, pagal kurios e, tokiais atvejais yra e, reikalinga, reikalingas teismo sprendimas baudžiamoje byloje ir tai Tik esant tokiam pagrindu galima atimti parlamento nario mandatą, jį atšaukti. Tai reiškia, kad e, turime aiškiai atskirti e, dalykus susijusius su parlamento nario įgaliojimu atšaukimu ir su pranešėjo įgaliojimų atšauk, atšaukimu, jeigu nu, tam tikras taisyklės pažydė pranešėjas, tai nu, e, gali susilaukti tam tikrų administracinių sankcijų, e, kitokio pobūdžio sankcijų, tačiau parlamento nario mandatas yra visiškai kitas dalykas ir negalima taip lengvai jo atšaukti. Andriu Def, pirmininkė, ačiū, labas rytas. Manau, kad e, jūs labai tinkamai įtraukėte Elgesio kodeksą į darbo tvarkos taisyklės. Aš norėčiau pakomentuoti keletą aspektų, manau, kad to ir tikitės. Pirmiausia, dėl klausimo susijusio su pranešėjų skirimu ir atšaukimu Manau, kad e, nereikėtų numatyti papildomų bausmių ar sankcijų e, siekiant e, pašalinti pranešėją iš komiteto, nes jeigu komitetas manytų, kad pranešėjas elgesi netinkamai, tuomet paprasčiausiai nepritartų jo rengiamam pranešimui. Manau, kad čia mes truputėlį bandome padaryti tas procedūras dar sudėtingesnėmis, numatydami papildomas sankcijas. Kalbant apie tas intergrupės, tarp parlamentinės grupės, trečiasis pakeitimas, aš manau, kad būtų neblogai Jeigu šių grupių narių finansiniai interesai duomenys apie tai būtų skelbiami internete ir kad kvestoriai būtų informuojami netgi jeigu jų šiuo metu nėra čia. Nes uh, uh, kvestoriai šiuo metu galimas būtų pavadinti tokia neiškia e, parlamentarų grupė ir manau, kad reikėtų mm, numatyti prievalę skelbti jiems atitinkamą informaciją susijusią su finansiniais interesais. Šeštasis pakeitimas, kuriame kalbama apie etikos aspektus. nuoroda į nesavanaudiškumą man angliškai skamba šiek tiek keistai. Kažkiek net primena Evangelijos koncepciją, kuri galbūt nėra tinkamiausia darbo tvarkos taisyklėse panaudoti Manau, kad e, e, šios pataisos e, originalo kalba buvo prancūzų, nemačiau jos versijos. Aš tačiau siūlyčiau, kad rasti anglų kalbą tokį pasaulietiškesnį žodį, siekiant apibrėžti tą aspektą, kurio siekiama šiuo atveju iš parlamento narių. Devintasis pakeitimas. Galbūt čia man kyla klausimas, ar neprieštarauja šis pakeitimas 2C pastraipai, kurioje teigiama kad bet kokia atlyginama veikla, kurią parlamento narys vykdo eidamas savo pareigas ir samdydamas darbuotojus, savarankiškai dirbdamas, turi būti skelbiama. Arba E dalis. Čia išvelgiu tam tikrą prieštaravimą, nes joje kalbama apie <clears throat> 5000 eurų per kalendorinius metus gaunamo atlyginimo ribą. Galbūt e, mūsų tarnybos galėtų dar kartą pasidomėti, ar viskas aišku yra šiais klausimais ir aspektais. Priešingų atveju mes patvirtinsime taisyklės, dėl kurių vėliau kils e, papildomų ginčių. Paskutinis pastebėjimas e, susijęs su 13 pakeitimu, kuriame kalbama apie etikos komiteto įgaliojimus, tai yra konsultacinio komiteto patariamojo komiteto įgaliojimus. E, nes etikos komitetas čia e, galėtų imtis tam tikrų veiksmų prieš tariamą pažeidėją. Ir kalbant apie pat šio patarimo komiteto galės e, atitinkamo parlamento nario atžvilgių, manyčiau, kad šis komitetas turėtų turėti įgaliojimus e, pasikviesti pažeidimais įtariamai parlamento narį susitikti ir pasiaiškinti dėl savo veiksmų. Čia e, palikus šį klausimą atvirą, manau, kad taip pat ateitie iškiltų problemų, taigi reiktų jį išspręsti. Ja, ganz herzlichen Dank, verehrter Herr Präsident. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė pranešėjau. Vyksta įdomi diskusija, kaip matau, ir kolegos komitete dėsto skirtingus požiūrius dėl kai kurių aspektų, bet prieš einant toliau, manau, reikia pasakyti, kad uh, mes čia žvelgiam skirtingai į techninio pobūdžio aspektus, bet iš principo sutarėme. Dėl to nuo pat pradžių svarbu pasakyti, kad manau, jog pranešimas yra labai puikus ir darbo grupės rezultatas yra tikrai e, puikus jau trečią kartą. Turiu garbės dirbti ties Elgesio kodeksu, ties darbo tvarkos taisyklių keitimais. Mes tokiu būdu bandome užkirsti kelią įvairiems politiniams skandalams, kurių buvo praeitie ir kurie susilpnino pasitikėjimą mumis. Dabar reikia rasti taisyklės, jas suformuoluoti taip, kad e, viskas būtų aišku, konkretu. Dėl to noriu labai nuoširdžiai už tai padėkoti. Ir reikia aiškiai suprasti, kad mes e, dirbame čia ne savo, mes e, dirbame piliečių pavedimu, gauname avansų, avansų labai daug piliečių pasitikėjimo ir jo nereikėtų sugriauti, kaip tai daro kai kurie galbūt kolegos, veikdami pagal kitų interesus, pagal trečiųjų interesus, gavę kokios nors naudos iš jų, balsuodami kitaip, negu kad balsuotų, būdami nešališki, jie piknaudžiauja savo pareigomis, savo mandatu ir atstovauja interesams tų žmonių, iš kurių jie galbūt netgi gavo kokios nors naudos tai tikrai greuna pasitikėjimą mumis, greuna visus politikos ir demokratijos pamatus. Dėl to privalome imtis veiksmų tose srityse, kur dar esama spragų. Turime užtikrinti skaidrumą, numatyti aiškias sankcijas. Nekalbėsiu apie atskirus pranešimo punktus, dėl kurių jau esame sutarę anksčiau. Bet laikausi gal kiek kitos nuomonės negu Andrew. Džiaugiuosi dėl to, kad pranešėjas ir mūsų komiteto pirmininkas įvedė kai kurių galbūt plonybių, bet labai svarbių dalykų. Pavyzdžiui, pranešėjo vaidmens klausimas. Prisimdamas pranešėjo vaidmenį, parlamento narys gauna tam tikrą mandatą, pavedimą, ar tą pavedimą suteikia koordinatorė ir kas kitas, netaip ir svarbu, bet aš manau, kad reikia numatyti galimybę atimti pranešėjo statusą, jeigu parlamento narys piktnaudžiauja savo pareigomis. Jeigu taip būtų, kad parlamento narys rengia pranešimą tema ar klausimu, kuris yra su juo susijęs, galbūt su taršiaisiais asmenimis, iš kurių jis gavo naudos, tada reikėtų pranešėjo statusą iš jo atimti. kaip tai turėtų vykti, nežinau. Ponas Kasinis sakė, galbūt. Kaip turėtų būti su kitomis pareigomis, nepranešėjo pareigomis, nežinau, kokią tvarką dirbti, galbūt pasitelkti pirmininkų suėgą. tarkime, pirmininkų suiga yra pateikiamas klausimas spręsti dėl pranešėjo statuso atimimo, bet nežinau, ar tas organas, kuris suteikė tą mandatą, turėtų jį ir atimti iš asmens. Nesu dar apsisprendęs dėl to. Kolega Gerero Salom sakė, kad mandato atimimas turėtų būti jau pati paskutinė pasiekmė viso proceso po to, kai jau piliečių mandatas yra atimtas, bet rinkimų metu gautas mandatas yra gautas lyg papildoma užduotis. Ir aš manau, kad parlamento nario mandato atimimas turėtų būti jau pati paskutinė priemonė. Čia turime įvairių galimybių veikti iš tikrųjų, bet nereiktų kalbėti galbūt apie tą situaciją, kurią jūs minėjote, kai buvo minėtas jūsų pavyzdys dėl Ispanijos. Mes negalime atimti parlamento nario mandato, tą gali padaryti tik teismas arba patys piliečiai, eidami į kitus rinkimus. Mes tik tai uh, galime atimti tą statusą, kokį parlamento narys įgavo kaip papildomą, kaip papildomas pareigas, papildomą mandatą, bet ne patį parlamento nario mandatą galime atimti. Taigi šitą dalyką vertinčiau kitaip. Ir mano išvada ta, bent jau iš pirmo žvilgsnio, sutikčiau su pranešimo teiginiais ir manau, kad pranešimas tikrai dabar tapo dar geresnis negu kad e, anksčiau, kai dar buvo tik darbo grupėje padirbėta tiesiog. Ačiū. Prieš suteikdama žodį kolegai, kolegai Senago, dar kai ką pastebėsiu. 19 darbo tvarkos taisyklių straipsnis ar punktas numato, kad pirmininkų suiga gali trijų penktadalių balsų daugumą, tai yra kvalifikuota balsų daugumą, kurią sudaro mažiausiai trys frakcijos, pateikti parlamentui siūlymą atimti kai kurias pareigas, panaikinti kai kurias pareigas. Pirmininko, vicepirmininko, kvestoriaus, pir, komitetų pirmininkų, parlamentinių delegacijų pirmininkų arba kitas pareigas gali panaikinti, kurias parlamento narys yra gavęs. Parlamentas turi tą klausimą tvirtinti. Tai yra nepakanka, kad vien tik pirmininkų suėgas tam, pat, tam pritartų, bet ir parlamentas trijų penktadalių daugumą turi tam pritarti. Ir mes čia kalbam ne apie piliečių suteiktą mandatą, bet kaip ir buvo teisingai pasakyta, apie mandatą eina kalba, kurį suteikė pats parlamentas. Taigi problemos esmė tokia. Jeigu tos nuobodos jau buvo numatytos darbo grupės. Pavyzdžiui, pranešėjo statuso paradimas. Tada viskas turi vykti tą pačią tvarką. Turi vykti galutinis balsavimas plenarnėje sesijoje arba galbūt reikia pagalvoti apie kitą kelią. Pirmininkų suiga galbūt priima sprendimą ir tiek žinių. Arba yra paraginamas komitetas nepašalinti parlamento narį iš komiteto, bet tiesiog atimti jokio pranešėjo statusą. Koleg, kolega Senago. Øh, tak, formand. Øh, jeg er enig med, med dem, som... Ačiū pirmininkė. Pritariu teiginiui, kad e, šioje diskusijoje kalbama apie tai, kad e, piliečiai turi pasitikėti Europos parlamento nariais ir pastarieji neturėtų piktnaudžiauti savo užmomis pareigomis, siekdami ekonominės naudos. Manau, kad e, šioje diskusijoje numatomos nuobodos ir sankcijos sukelia nemažai problemų, tačiau <clears throat> jos yra pritaikomas tik nustačius konstatavus pažeidimą. 153 straipsnėje numatomos e, sankcijos e, nėra pakankamai atgrasančios. Pavyzdžiui, jeigu turime reikalų su lobizmo atvejais, kuomet e, gaunamos e, tam tikros pajamos už paslaugas lobistams iki 2000 e, eurų, tai numatomos sankcijos nėra labai grėsmingos lyginant su, pavyzdžiui, dienpinigių atimimu ar kitomis finansinėmis sankcijomis. Taigi, turime daugiau kalbėti apie politinės sankcijas ir nuobaudas pavyzdžiui, pranešėjų statuso atėmimą. 8 straipsnio 5 dalyje kalbama apie tai, ar reikėtų atitinkamą informaciją susijusią su finansiniais interesais skelbti parlamento interneto svetainėje. Ir turime atkreipti dėmesį į tai, kad tokia informacija turi būti skelbiama e, matomoje vietoje interneto svetainėje, nes jeigu ta informacija bus e, nekris į akis, tai tokia e, priemonė atgrasomoji taip pat nebus labai veiksminga. Man kyla šiokių tokių sunkumų dėl pirmojo ir antrojo straipsnių, nelabai suprantu jų loginės struktūros. Darbo grupė pateikia pasiūlymus, pažiūrėjau, pirmajame straipsnėje ten e, išvardinami bendrėjai principai, o ant, antrąjį straipsnį sudaro svarbiausi parlamento narių įsipareigojimai ir prievolis. Manau, kad e, abiem atvejais, abiejų straipsnių atvejais galime konstatuoti, kad eidami savo pareigas parlament, Europos parlamento nariai privalo ir po to išvardyme. Ta pati formuluotė yra pirmajame ir antrajame straipsnėje. Taigi dabar cituoju, vykdydami pareigas Europos parlamento nariai įsipareigoja dvitaškis. Taigi koks, e, kokį čia galime išvelgti skirtumą tarp bendrųjų principų ir svarbiausių parlamento narių prievolių ir įsipareigojimų. Abiem atvejais turima omenyje įsipareigojimus. Galime diskutuoti, ar tie įsipareigojimai, prievolės yra prasmingi, galima būtų grįsti savo argumentus e, įvairiais argumentais iš skirtingų šalių. Šiuo e, mes neturime būti e, bešališki, mus išrinko kaip politinių partijų atstovus, tam, kad atstovautume tam tikras politinės pažiūros ir pozicijos, taigi aš negaliu būti nešališkas parlamente. Ir e, nežinau, ar galėčiau dirbti ir būti išrinktas parlamente, atstovaudamas e, bendriesiems interesams. E, puikiai suprantu, kad esama didelio skirtumo tarp to, kaip kolegos interpretuoja viešai interesą arba jo savoką. E, priklauso nuo to, ar stovaujama centro kairiosiams ar dešiniosiams jėgoms e, šios savokos interpretacijų. Manau, kad turėtume susitelkti prie svarbiausių dalykų. Tai yra klausimo, kaip sutrukdyti asmenims e, ir kokias sankcijas pritaikyti tų asmenų atžvilgių, kurie už e, tam tikrą atlygį atstovauja tam tikroms pozicijoms Europos parlamente. Taip pat kyla klausimas e, dėl klausimo, kas gali atšaukti kokius įgaliojimus ar mandatus. Aš nenoriu kalbėti apie Europos parlamento mandatą ar įgaliojimus kitose šalyse. E, teismai priima atitinkamus sprendimus, tai mes negalime, Europos parlamentas negali atšaukti rinkėjų suteikto parlamento nario mandato, mes galime atšaukti tik tai savo suteiktus įgaliojimus ir mandatus, jeigu tam tikras parlamento narys, jam buvo patikėtos tam tikros užduotis ir pareigos, tai tik tie, kas jas patikėjo, gali jas ir atšaukti. Taigi turime E, čia išvengti pagundas ir pavojus taikyti politinės sankcijas, kuomet e, susiformuotų didelė balsų dauguma, pavyzdžiui, pirmininkų suėgoje ar komitete, kuri galėtų teikti, kad arba konstatuoti, kad buvo tam tikros taisyklės pažeistos, reikia tai atsižvelgti ir e, atitinkamas sankcijas pritaikyti, tačiau turime vadovautis principu, kad atšaukti tam tikrus įgaliojimus, mandatus ir pareigas gali tik tie, kurie e, tos įgaliojimus suteikė Europos parlamente. Pirmikis, ačiū, ponai Zondragor. Kolega Kroti, prašau. Ačiū, pirmininkė, už e, puikiai parengtą pranešimą. Manau, kad dėl daugumos, e, didžiosios dalies jo nuostatų visi sutarėme. Pasirinkome teisingą kelią apibrėžti mūsų elgesio kodeksą, skaidrumo registro. Pradėjome renkti e, praeitais metais, tikrai žengėme didelį žingsnį, užtikrindami parlamento skaidrumą. Elgesio kodeksas tapo reikalingas po tam tikrų uh, nusikalstamų veikų apraiškų parlamente, turiu tą pasakyti, labai aiškiai. E, kiekvienas iš mūsų vadovaujasi tam e, tikrais savo asmeniniais moraliniais principais, taip pat ir visuomenė e, atitinkamai įsivaizduoja, kaip turėtų elgtis parlamento nariai, galime visą tai surašyti, tačiau atitinkamos taisyklės mūsų neapsaugos nuo to, kad tokie dalykai vis tiek vyktų parlamente ir todėl e, teismai turės spręsti šios klausimus. Aš visą laiką priešinausi tiems bendriesiems įtarimams po tokių įvykių, pažiūrėjau, pramonės komitete, tose panašiose komitetuose, kuomet e, vyksta teisėjų kūros darbai, tai e, juos dirbant reikia daug energijos išeikvoti ir su kai kuriais e, kolegomis tikrai yra labai sudėtinga susitarti dėl e, pasiūlymų dėl teisės aktų. Turime stengtis e, šio darbo neapsunkinti vien dėl to, kad keli žmonės nesugebėjo laikytis taisyklių. Aš tačiau pasisakau, kad po atitinkamų įvykių ir nusižengimų būtų vykdomas būdžiamasis persekiojimas, taigi tai jau nėra mūsų kompetencija. O, o, tai, kad parlamentas turėtų būti nepastebimas, manau, nėra visiškai priimtinas pasiūlymas, tačiau kolega Zondergart yra teisus, reikia stengtis užkirsti kelią tam tikrų politinių sankcijų pritaikymams, politiniams žaidimams. Manau, kad čia pradžioje diskusijų turėtume jau mąstyti ir apie jų pabaigas, siekti išvengti politinių sankcijų pritaikymo, e, kad e, būtų numatomos priemonės, kaip, e, kurias pastelkus būtų galima pasipriešinti tam tikrą prasme daugumos arba politinių frakcijų valiai, tačiau manau, kad daugumai parlamento, daugumai pranešimo punktų mes galime pritarti Pone pirmininkė, e, nereikėtų dabar padėties daryti dar sudėtingesnė ir laikytis darbo grupėje e, sutartų principų, e, užtikrinti skaidrumą, užtikrinti Europos parlamento, Europos piliečių matomumą visuomenėje ir kad 99,9 procentai arba dar geriau 100 procentų Europos parlamento narių laikytųsi visuomenė galiojančių moralės principų. Ir manau, kad e, jeigu būtų konstatuota, kad tam tikras parlamento narys turėjo asmenės naudos rengdamas pranešimą, tai turėtų būti paskutinis kartas, e, kai jis rengia kokį nors pranešimą, tas principas turėtų būti pagrindinis, reikia įgyvendinti, tačiau toliau, toliau nereikėtų plėstis, nes tai apsunkintų mūsų darbą. Galbūt dėl tų principų pritaikymo reikėtų sušaukti tam tikrą išminčių tarybą Europos parlamente arba kažkokią kitą instituciją, kur kuri nuspręstų, kaip šios principus taikyti, tačiau reikėtų, kaip manoma, greičiau šios principus patvirtinti ir gyveninti vėliausiai gruodžio e, pirmą dieną ir dar šiais metais baigtume šią procedūrą. Grazie, kolega. No, no, ha, ha interrumpido usted, señor presidente, pero con toda razón, porque mi deber es intervenir. Uh, uh, nutraukiau jūs pirmininkė, bet aš turiu teisę čia kalbėti, bet atsiprašau, kad mobilieji telefonai vis labiau trikdo mūsų darbą. Pirmiausia, EPP frakcija ir jos požiūris norėčiau pabrėžti e, mūsų dėkingumą jum už tokio pranešimo parengimą ir pabandėte narių elgesio kodekso nuostatas įtraukti į darbo tvarkos taisyklės. Mes tam pritarėme. Kolegos pateikė pastabų, kurios liečia dalyko esmę ir kurios yra labai svarbios ponas Sandegard šiek tiek abejoja dėl keletos pirmų straipsnių, bet aš nepritarčiau jo abejonėms. Gal duok. Kai Britai buvo geri europiečiai, jie suprato, kad parlamento nariai atstovauja ne tik tiems, kurie juos išrinko, bet atstovauja visiems, e, visiems tos politinės partijos, kuriai priklauso nariams. Pats jūs, ponė pirmininkė, iškėlėt kai kurių minčių dėl, taip pat ir dėl uh, intergrupių veikimo. Aš atsimenu, kad buvau pirmininkas tokių grupių ir aš turėjau deklaruoti, ar man intergrupės sekretoriatas suteikia kažkokią paramą ar ne, nes mano nuomonė tai yra vieši dalykai ir jie toliau irgi turėtų išlikti viešais. galbūt norima. E, galbūt norima susilpninti tų intergrupių arba taip vadinamų tarp frakcinių grupių galę, bet aš pasisakau už tarp frakcijų grupės ir kuo jų veikla yra skaidresnė, tuo geriau. Pone pirmininkė, jūs taip pat kalbėjote apie E, tai, kaip, ga, kaip turėtų būti baudžiamas e, parlamento narys, kuris yra pranešėjas ir kuris pažeidžia narių elgesio kodeksą. Čia labai svarbus, svarbi yra pavyzdžio gale. Jei mes norime pabrėžti, kad kažkas nenusipelno būti pranešėjų, nes pažeidė parlamento narių elgesio kodeksą, tai turime tą aiškiai ir padaryti. Padaryti čia nepritariu ponui DAF e, kuris siūlo balsuoti prieš pranešimą ir tą tikslą pasiekti tuo būdu. Bet aš norėčiau, kad čia būtų akcentuojama, kad e, toks asmuo, toks parlamentaras pažeidė parlamento narių elgesio kodeksą. Praktiškai koordinatoriai priima sprendimus e, taikydami balų sistemą, bet koordinatorių pasiūlymas e, siunčiamas komitetui. Pavyzdžiui, Trakskovskis prašo nuomonės dėl Kroatijos įstojimo ir komitetas gali nuspręsti, kad šis parlamentaras nebūtinai tinkamiausias kandidatas šiai nuomoniai parengti. Taigi, logiškiausia būtų, kad tie e, nariai, kurie nusprendė, kad šis parlamentaras bus, koordina, bus pranešėjas, galėtų atimti iš jo teisę renkti pranešimą. Galiausia, e, tą sprendžia pirmininkų suiga. Ne, pritarčiau ponui DAF štai dėl ko. Jau buvo sakoma, kad patariamasis komitetas yra labai svarbus. Čia nelabai ne, ne aišku, kalbant apie Ispanijos parlamentą, nelabai irgi aiškus yra kai kurie uh, parlamento darbo tvarkos principai. Aš manau, kad uh, patariamasis komitetas e, turėtų vaidinti savo vaidmenį. Nereikia suteikti per daug galios komiteto pirmininkui. Narys, parlamento narys, jei dėl jo elgesio iškyla klausimų, tai patariamasis komitetas turi turėti galimybę jį išklausyti. Ne tik pirmininkas tokią galimybę turi turėti. Ir šis patariamasis komitetas, manau, kad būtų daug geresnė vieta išklausyti tokiam parlamento nariui ir tada patariamasis komitetas nuspręstų ir savo nuomonę pateiktų komiteto pirmininkui. Norėčiau pasveikinti Jūs, ponė pirmininkė, už pranešimo parengimą, o EPP frakcija, aišku, prisidės siekdama, kad tas pranešimas būtų kuo geresnis. Nes dabar tokie laikai, kad parlamento nariai turi būti ne tik garbingi, bet ir už bet kokių įtarimų ribos, kaip Cezario žmona. Dėkui. Dėkui, ponas Brons. Dėkui. Turbūt ne aš pirmas ginsiu šį parlamentą ir jo reputaciją bet darbas renkamose pareigose turėtų būti atliekamas kuo sažiningiausiai, ką mūsų nariai ir daro. Manyčiau, kad e, elgesio taisyklės kai sąmoningai jos pažeidžiamos ir kai sąmoningai E, narys gali tapti korumpuotas. Labiausia tai matosi devintame darbo tvarkos taisyklių e, punkte. Pavyzdžiui, 9C dalis, 9 e, pakeitimo C punktas kalbama apie bet kokią kitą atlyginamą veiklą kurią parlamento narys vykdo kartu eidamas savo pareigas. Toliau yra 9H, 9H punktas, mm, kai kalbam apie finansinius interesus, kurie galėtų turėti poveikio parlamento narių pareigų vykdymui. Tie, tas poveikis uh, ne visuomet yra aiškiai suformuluojamas ir tokios formuluotės tampa neaiškios. Ir aš manyčiau, kai mes kalbame apie tą poveikį, turėtume aiškiai suformuluoti, ką mes turime omenyje. Tai yra pateikdami tokius aiškius klausimus, į kuriuos atsakant išsiaiškintume, ar yra tas poveikis ar ne, kad žmogus negalėtų sakyti, bet aš nemaniau, kad tai turi kokios nors įtakos. Uh, nes šios taisyklės neturėtų tapti paslėptais pastais, kad žmonės nežinodami kaip ir nepatektų į tuos pastus. Pirmininkas, dėkoju. Ponas Gerero nori papildyti. Pone pirmininkė, šiek tiek dar norėčiau papildyti savo komentarus, pritariu ponui Hefneriui ir jums dėl to renkamo, renkamų pareigų. Dėkui, ponas Šiflin. Dėkui, ponė pirmininkė. Dėkui už šį pranešimą. Mūsų diskusijos labai įdomios. Pasidalinsiu keletą minčių. Pirmiausia, dėl patariamojo komiteto 12 pakeitimas. Ar iš tiesų tai geriausias būdas užtik, siekiant skaidrumo, ar geriausia yra skirti tą komitetą, o nerinkti? Galbūt mes čia norime uh, sustiprinti mūsų uh, teisėtumą, kai kalbame apie piliečių pasitikėjimą mumis, aš manau, kad geriau tokį komitetą būtų rinkti, o neskirti. Neskirimas gali būti uh, irgi susijęs su tam tikrais um, ne visai skaidriais aspektais. Dabar to parlamento darbo tvarka, sprendimai, ar jie bus uh, fiksuojami, registruojami, užrašomi. ir ar to, sprendi, ar to patariamojo komiteto sprendimai bus saistantis ar ne. Ir dar vienas dalykas, kurį norėčiau pasakyti. Taip, ar e, kalbėtojas e, patikslina, ar patariamojo komiteto sprendimai bus teisiškai įpareigojantis. Ir Aštuntasis pakeitimas. Iškilus neiškumams parlamento narys gali kreiptis į komitetą paaiškinimu ir mes ko gero turėtume numatyti laiko tarpą, per kurį komitetas turėtų atsakyti tam parlamento nariui, kuris į jį kreipėsi. Galėtume tą laikotarpį numatyti, mm, kad jis gali būti 15 arba 20 dienų. Dabar finansiniai interesai Aišku, čia mes kalbame apie pla, platų finansinių interesų supratimą, devintasis pakeitimas. Bet viešasis sektorius ir privatus sektorius, mano nuomonė, jei anksčiau buvo labai aiškiai atskirti, tai dabar tie sektoriai kaip ir persikerta. Ir žmonės juda iš vieno sektoriaus į kitą, Ir praktiškai dabar labai sunku atskirti viešąjį sektorių nuo privataus ir galbūt turėtume rasti tokią formuluotę, kuri apimtų ir e, darbą ar paslaugas vyriausybė, e, vyriausybė, nes tai irgi gali būti susiję su tam, finans, su tam tikrų finansinių atlyginimų. Tai galėtų būti tarnyba vyriausybėje, vietos valdžios institucijose ir kitose valstybinėse ar pusiau ar, ar e, viešose įstaigose. Nes visi šie dalykai yra susiję su pasitikėjimo ir skaidrumo aspektais. O pareigos valstybės tarnyboje yra nemažiau svarbios kaip ir privačiame sektoriuje. Ponas Vilen. Ačiū, pirmininkė. Pirmiausia, reaguosiu kolegos Krotė mintis, po to į kolegos Bruns. Noriu aiškiai pasakyti, kad iš esmės pritariu šiam dokumentui ir galima būtų svarstyti bendrojo intereso, kitas savokas, viešojo intereso savokas ir ilgainiui sugebėsime rasti sprendimus. Kalbėsiu apie 90-12 pakeitimus. Noriu pasakyti labai aiškiai, kad per 14 metų dar nebuvau susidūręs nei karto su tokiu atveju, kad koks nors lobistas būtų e, e, su manimi tai bendravęs, kad e, būtų kilusi grėsmė peržengti tą raudonąją liniją, net toli gražu Taip nebuvo. Teigiama, kad e, parlamento nariai, su kuriais, e, kuriems taip atsitiko, buvo tikslingai pasirinkti, tačiau aš iš mano šalies tokių parlamentarų tikrai nebuvo. Noriu tai aiškiai pasakyti. Čia nepaisant to, neturėtume nustumti į e, pakraštį šio, šio dokumento patvirtinimą nes turime netinkamai beselgiančius e, parlamento narius atitinkamai bausti. Pritaikydami atitinkamas e, sankcijas, tačiau jeigu man būtų panašus pasiūlymas pateiktas iš lobistų pusės, galėčiau pasakyti iš pradžių, kad tai yra įdomus pasiūlymas. Tačiau po to kreipsiuosi į parlamento pirmininką ir apie <clears throat> viską pranešiau, nes man būtų viskai aišku, kad tokie pasiūlymai pažeidžia mūsų taisyklės. Ponas Sondrigat, noriu pasakyti, kad 95 procentai ir daugiau kolegų dirba korektiškai arba bent jau stengiasi taip dirbti ir jeigu vienam kitam to nepavyksta, tai aš nemanau, kad reikėtų informaciją apie tos nusižengimus skelbti parlamento interneto svetainėje. Daugumą didžią dalį informacijos turėtų sudaryti mm, teigiamos e, žinios, e, nes taip jau yra, kad ta neigiama informacija sklinda daug greičiau nei teigiama visame kontinente ir svarstamų atvejų mm, šis teiginys tik pasitvirtino. Manau, kad e, Taip pat ir dabartinis parlamento pirmininkas yra labai suinteresuotas tuo, kad būtų mm, pasiektas sutinkamas rezultatas iki jo kadencijos pabaigos šio klausimu. Dėl 90-12 mm, straipsnių mums reikalinga mm, tokių straipsnių nuostatų taikymo kultūra. Patarimasis komitetas yra tam tikrą prasme ne, nežinoma žemė nerti dirvonų jo laukia ir e, jis turėtų teikti orientacinę pagalbą. Man e, ši savoka yra nelabai aiški. Jeigu parlamento narys kreiptųsi į šį komitetą patarimo, kaip elgtis tam tikrais atvejais. Ir e, tikrai būtų nelabai gerai, jeigu to patarimo komiteto nariai e, balsų santykių 3 prieš 2 maždaug jam pasiūlytų vieną ar kitokį elgesio variantą. Tai jis e, e, tikrai negautų norimos pagalbos ir vėl būtų paliktas likimo valiai visuomenės akise. Taigi, manau, čia reikėtų šiek tiek daugiau saugumo susijusio, užtikrintumo susijusio su šio patarimo komiteto veikla tam, kad e, jam būtų galima pranešti apie netinkamą mm, asmenų iš šalies elgesį ir po to jis galėtų suteikti atitinkamų patarimų ir paramos parlamento nariams. E, Ketvirtos straipsnio mm, devintame pakeitime labai daug yra neiškių teisinių savokų. Kas yra vadovaujamasis organas ir e, pagrindinis organas institucija 27 valstybėse narėse. Jeigu aš, pavyzdžiui, pasiūščiau parlamento narį į patarimą komitetą ir jis turėtų gauti informaciją iš šio komiteto apie tai, su kokia institucija, kokia institucija jam reikėtų pranešti apie tam tikrus nusižengimus savo šalyje narėje. E, čia yra pasirinkami pasirenkamos dviprasmiškos e, teisinės savokos ir neužtikrinamas teisinis saugumas, teisinė pagalba iš patarimo komiteto pusės. E, e, Šiuo kitą vertus, e, tas e, parlamento narys čia turėtų išversti savo kišenių turinį šiam patarimo komitetui visiškai ir tai taip pat nebūtų priimtinas reikalavimas. Taigi, manau, kad šios formuluotės nėra visiškai išbaigtos, jose aš išvelgiu labai daug spragų. Dešimtasis pakeitimas, jam turėčiau tam tikrą pasiūlymą. Dar vienas dalykas tai yra e, akivaizdi vertė arba suma, kas, kas čia yra per savoką dovanos, apie dovanų vertės kalbant. Taigi, e, man būtų mieliau, jeigu čia būtų vartojama rinkos vertės savoka, jeigu e, kas nors, pavyzdžiui, e, e pristatys e, kaip dovana kokią nors fotografiją, kurios vertė yra visiškai nulinė. E, kokio nors asmens kažkokiam mieste, tačiau jeigu, pavyzdžiui, iš tos fotografijos būtų padaromas paveikslas, e, kurį tikras dailininkas rimtas tapytų, tai jau jo vertė taptų keli tūkstančiai eurų. Tai manau, kad čia dar reikėtų trečiai punktą numatyti, kuriame būtų aiškiai apibrėžiama e, apibrėžiamos e, dovanų vertės, kurių negalima atsisakyti, kurios turėtų E, tam tikros asmenės vertės. Vokietijos bundestage, jeigu dovana, dovanos vertė didesnė nei 150 eurų, tai reikia e, ją gražinti, negalima jos priimti. Taigi manau, kad iki 150 eurų vertės dovanas būtų galima priimti, tačiau jeigu mes nustatytume 600 uh, jeigu parlamento narys gautų 600 eurų vertės dovaną, sumokėtų už ją 100 450 e, eurų, kadangi tai ta dovana jam būtų vertinga asmeniniu požiūriu, tai galėtų ją pasilikti savo. Taigi, teis... Galima čia rasti atitinkamų sprendimų, dėl kurių galėtų susitarti ekspertai. Kaip spręsti šios klausimus konstatuojamose dalise, manau, e, reikėtų labiau atkreipti dėmesį į e, klausimus, e, kurie nėra išspręsti į kitas ginčytinas sritis, reikia užtikrinti parlamento narių neliečiamybę, jeigu išaiškėtų, kad pagal nacionalinę teisę, tam tikras parlamento narys gali susilaukti baudžiamosios atsakomybės už savo veiklą Europos parlamente, tačiau e, atitinkamą nusižengimą padaręs e, jo nacionalinio parlamento narys nebuvo nubaustas, tai reikia taikyti, reikėtų taikyti jo atžvilgiu tas pačias taisyklės. Mm. Negalime leisti atlikti kratų Europos parlamento narių biuruose. Mums buvo labai sudėtinga apsispręsti dėl savo neliečiamybės, pavyzdžiui, Olafo darbuotojų atžvilgių, atsistatydinimo galimybių, dokumentų apsaugos, dokumentų, kur, kuriais naudojasi parlamento narys. Aš nekalbu čia apie papirkinėjimo atvejus, kalbu apie <clears throat> dokumentus, riboto naudojimo dokumentus su kuriais dirbo parlamento nariai, nieko bendro jie neturi su papirkinėjimu atvejais. Taigi čia turime užtikrinti teisinę neliečiamybę Europos parlamento narių ir pagėdaučiau, kad konstatuojamosiose dalyse e, būtų kreipiamasi į e, kompetentingas parlamento institucijas, paraginant e, jas tai užtikrinti. Ačiū kolegai Vilantai, dabar ponas Messerschmidt parlamento pirmininkas. Ačiū. Pone pirmininkė. Trumpai dėl viešumo principo. Aš manau, kad sprendimas dėl to, ar viešinti pažeidimą ar ne, ar tai turės daugiau poveikio negu kad kokių dienpinigių, pavyzdžiui, e, nesumokėjimas. Manau, jeigu priimamas sprendimas dėl to, kad etiniai principai buvo pažeisti, tai mūsų visų interesas turėtų būti tą kiek įmanoma greičiau paviešinti. Jeigu norime, kad taisyklės būtų bent kiek veiksmingos, e, ir jomis vadovautųsi parlamento nariai, aš manau, kad vienintelis kelias ir yra būtent parodyti piliečiams, kad štai yra parlamento narys, kuris pažeidė Elgesio kodeksą. Tai yra esminis dalykas ir parlamento interneto svetainė turėtų būti ta informacija skelbiama apie atitinkamus sprendimus. Aišku, galima tą daryti ir kur kitur dar papildomai. Bet jeigu sakome, kad problema ta, kad internete labai greitai sklinda informacija, tai aš visai čia neižvelgiu jokių keblumų dėl to. Tai gerai, kad ta informacija pasklis. Toliau dar dėl to, ką sakė ponas Sonagart. Visiškai teisingai jis pasisakė, manau, dėl 6 ir 7 pakeitimų, dėl neigiamos apibriešties, kaip išeities taško elgesio kodekso. Iš tikrųjų yra pirmiau galbūt teigiami dalykai vardyjami geriau, o paskui jau tik tai pasakoma, kas yra e, negerai ir ko nereikėtų daryti. Ir čia visai logiška, bet problemų yra septintam pakeitime, antro punkto B dalis. Čia kalbama apie e, galima korupciją ir visiškai teisingai kažkas iš anksčiau kalbėjusių kolegų sakė, kad um, dėl korupcijos teisės aktų nuostatos valstybėse narėse labai skiriasi ir turime 27 skirtingus atitinkamai tokių taisyklių rinkų, rinkinių. Ir čia ir nacionaliniai parlamentai, ir nacionaliniai teismai ties padirba. Dėl to būtų labai um, sudėtinga spręsti apie atvejus, pavyzdžiui, dėl dviejų parlamento narių iš skirtingų valstybių e, narių, kai jie yra skirtingai savo šalyje. Um, baudžiami, galbūt vienas praranda savo mandatą ir yra išsiunčiamas į kalėjimą, o kitas kaip nors lengviau yra sankcionuojamas. Aš manau, kad reikia aiškiai pasakyti pirmiausia, ką apimtų ta korupcijos apibrieštis ir tame pasiūlyme visą tai turėtų būti išvardyjama. Korupcijos atvejus turėtų nagrinėti ne nacionalinės įstaigos. Ir negalime čia sėdėti rankų sudėję ir, ir saugoti visų parlamento narių nuo tų nuobaudų. Taip pat svarbu užtikrinti, kad jeigu yra įtarimų dėl korupcijos, imunitetas yra pašalinamas tam, kad teismas galėtų tą atvejį nagrinėti. Turėtumėm turbūt detaliau dar formuluoti, negu kad čia dabar kol kas yra suformuluota pasiūlyme. Ir jeigu tas komitetas, kuris bus įsteigiamas, nuspręstų, kad atimama, atinama, atimamos iš to žmogaus pranešėjo pareigos, kaip toliau, ar koordinatoriai tada nusprendžia, koks kolega perima jo pareigas, ar frakcijai grįžta tas klausimas, ar frakcija sprendžia. Jeigu pranešėjo statusas iš žmogaus yra atimamas, tai tada turbūt koordinatoriai turėtų tą sprendimą vėl priimti, kurie, tą sprendimą priimti, kurie pranešėjo pareigas ir suteikė. Manau, kad koordinatoriai turėtų tokius dalykus spręsti ir Prisijungsiu taip pat ir sveikinimo žodžiu dėl pranešimo. Tikrai daugelis jo aspektų yra puikus. Manau, kad tikrai turėtumėm pasukti šitą kryptimį, bet kai kyla klausimų dėl to, kaip yra prarandamas imunitetas ir ar prarandama tik teisė į dienpinigius, aš manau, kad reikėtų dar detalesnių nuorodų. Onorevole Efner, di nuovo ha chiesto la parola. Ich wollte nur ganz kurz. Äh Kolega Hefneris. Aš tik labai trumpai dar dėl to principinio klausimo, kaip elgtis su pranešėjais. Turiu atvirai pasakyti, kad dar posėdžio metu peržvelgiau tekstą ir kiek supratau yra tie, kad pirminiam darbo grupės siūlytam septintam straipsnį buvo numatytos dvi skirtingos nuobaudų procedūros. Viena procedūra apima punktus nuo A iki D, kai pirmininkas priima galutinį sprendimą. Ir tik E atveju, kai eina kalba apie rinkimų mandato atimimą, pirmininkų suiga sprendžia trijų penktadalių balsų daugumą ir paskui plenarinėje sesijoje reikia tam pritarti dviejų trečdalių balsų daugumą. Ir pono Kasinio klausimas formuotas yra visiškai teisingai. Ar mes į visą tai žiūrime kaip tiesiog į bet kurias kitas pareigas, ar ne. Mano įsivaizdavimas, gal netiek kaip eksperto požiūris, bet tiesiog įsivaizdavimas būtų tai, kad kartelę iškėlėm labai aukštai. Bet nepaisant to vis tiek, bandydamas pasverti tas dvi galimas procedūras, kaip ir ponas Kasinė, jeigu teisingai supratau, rinkčiausi tą variantą, kad traktuojame tai kaip lygiai, lygiai taip pat kaip ir bet kurias kitas pareigas. Ir mes čia kalbėtumėm apie sankcijas ar nuobaudas, kurios yra žemiau tos aukštai iškeltos kartelės, pavyzdžiui, draudimas dalyvauti posėdžiuose, dienpinigių išskaičiavimas ir panašiai. Tai yra visai kitokio pobūdžio sankcijos, dėl to bent jau šiuo momentu galvoju, kad rinkčiausi tą variantą, bet tikriausiai protingiausia būtų dar visiems apie tai nuodugniau pagalvoti, nes šis klausimas yra matyti svarbiausias, o visi kiti aspektai šiandieną iškilę pasirodė visai išsprendžiami. Kolega Vyland. Labai susirūpinę situaciją parlamente ir dovanomis, įvairiomis sumomis kurias galima priimti, galbūt pačiam sumokėti dalį dovanos vertės, numatant aiškę skaidrę procedūrą. Ir gal tada iš tiesų problemą šiek tiek ir išspręstum. Bet pasisakiau dar ir dėl to, kad man krito akis tai, kad ši diskusija iš tikrųjų yra ir apie mus pačius, apie tai, kaip mes patys save vertiname. Tad kolegai Sondergar dar vieną pastabą norėčiau pateikti, nes tai, ką sakėte jūs pačioje savo pasisakymo pradžioje, jog mes tarnaujame viešam interesui ir taip toliau ir panašiai. Um, bet iš tikrųjų juk taip nėra, aš esu partijos narys ir taip toliau. Mane tai šiek tiek sutrikdė, nes parlamento kaip institucijos esmė ir yra ta, kad mūsų požiūriai skiriasi, bet jie yra um, formuojami viešo intereso vardan. Aš vis dėlto manyčiau, kad turėtumėm galvoti ne apie tai, kas yra svarbiausia pačiam ar savo paties interesų grupiai, bet visgi viešam interesui. manau, kad vis dėlto reikia atkreipti dėmesį į šitą skirtumą asmenį. Grazie. Honorevole Teine. Ja, ich kann es kurz machen, indem. Trumpai galiu pakomentuoti, pritariu pono Vylando mintims dėl, e, taip pat ir dėl e, neaiškių teisinių savokų vartojimo, noriu atkreipti dėmesį į du dalykus. Manau labai svarbu, kad patariamasis komitetas suteiktų ne tik e, orientacinę pagalbą, tačiau taip pat ir teisinę pagalbą atskiriams parlamentarams. Pastarai kartą minėjau 12 pakeitimą e, susijusi su davanomis ir e, tam tikrų atlygių. Aš esu mažos politinės frakcijos atstovė Vokietijoje visoje skaitau paskaitas ir dažnai tai būna, kad turiu tam tikrose vietose apsinakvoti, nes pati gyvenu Vokietijos šiaurėje. Kaip žinote, Europos parlamentas nekompensuoja nakvynės išlaidų, nors e, turime nakvoti atlikdami, e, vykdami savo oficialias pareigas ir e, dažnai organizatoriai apmoka viešbučio išlaidas 4-5 žvaigždučių viešbučių nakvynę ir e, dažnai e, nakvynės kaina siekia nuo 150 e, ir daugiau iki 180. Tokia būtų vidutinė kaina. Reikėtų taikyti vienodus standartus visiems, numatytume aiškias taisyklės, kad uh, Kiekvieną kartą, kai mums kas nors apmoka nakvynę, kai to negalime išvengti, turėtume prašyti patariamo komiteto e, patarimo arba e, sprendimo susijusiu su tuo, ar e, atitinkama paskaita šimto procentų atitiko parlamentaro veiklos įgaliojimus. Dėl devintojo pakeitimo ir pajamų atlygio deklaravimo aš manau, kad e, teikiančią informaciją turėtume pateikti, turėti galimybę pateikti ir atitinkamą paaiškinimą. Vokietijoje, pavyzdžiui, yra tokia padėtis, e, kuomet e, su tuoktinio, pavyzdžiui, pajamos yra priskaičiuojamos, vienos tuoktinio pajamos priskaičiuojamos kitam, tai reiškia, kad, pavyzdžiui, Vokietijoje ūkininkas turėtų savo mokesčių deklaraciją 100 procentų traukti su toktinio pajamas ir manyčiau, kad reikėtų numatyti galimybę pateikti tokį e, paaiškinimą trumpą, nes kitaip susidarytų klaidingas įspūdis. Pavyzdžiui, taip pat dar vienas pavyzdys susijęs su mano advokatės ir notarės veikla ir e, aš turiu pajamų iš veiklos, kurią vykdžiau prieš tris metus, gali susidaryti įspūdis, kad e, dar e, lygiai grečiai parlamentarės darbui užsijimu ir kita veikla. Tai yra, pavyzdžiui, sumos, kurias aš gaunu už veiklą, kurią vykdžiau prieš tapdama Europos parlamento nare ilgą laiką, reikia E, tą labai aiškiai atskirti, nes dažnai e, spaudoje e, mes matome informacijos, kad parlamento narys dar papildomai gauna tiek ir tiek pajamų ir žmonėms kila klausimas, kiek laiko jam lieka parlamento pareigoms atlikti, nors iš tikrųjų tai yra nesusijęs su darbo laiku tos pajamos. Taigi norėčiau, kad būtų įtraukti į pranešimo tekstą šie patikslinimai. Pirmininkas, ačiū. Mindės Devygo dar trumpai norėtų papildyti, tiksliau jo pavardę papildėme dar e, panas Krotė ir kolega Sunar, visi jie trumpai replikuoti norėtų. Dėkui, pono Mesišmit, už tai, ką pasakėte. Jūs esate visiškai teisus, tačiau pakeisdami šias taisyklės negalime pakeisti parlamento narių neliečiamybės protokolą. Mes negalime uh, E, patvirtindami darbo tvarkos taisyklės, pakeisti rinkimų e, sistemos nuostatas arba nuostatas susijusias su parlamento narių neliečiamybė, tai yra nacionalinių valstybių kompetencijų. Jeigu ponas Mesešmit pateiks atitinkamus pakeitimų pasiūlymus, tai jiems pritarsime, tačiau reikia pasirinkti atitinkamą procedūrą, ponas Klotė. Kalbant apie pranešimų paskirstimą ir rengimą, dažn, kaip dažnai uh, Anksčiau pasteikydavo tokių atvejų, kad iš pranešėjo būdavo atimama teisė renkti pranešimą dėl e, tam tikrų priežasčių, na, jeigu e, atsirasdavo e, politinių nesutarimų, tai pasitaikydavo tokiu atveju, kad pranešėjai atsisakydavo renkti pranešimą, tačiau ne apie tai dabar kalbama, noriu paklausti, kiek konkrečių atvejų pasitaikydavo anksčiau e, iki šiol, e, kad pranešėjams būtų įvama teisė renkti pranešimus, nes e, čia turime nie pritaikant atitinkamas sankcijas. Pirmininkas, ačiū ponas Sondergaard. Ačiū. Trumpai noriu replikuoti ponui Hefneriui, nenoriu pradėti diskusijos apie komunizmą ar kitus dalykus, neturiu jokių galimybių apie tai diskutuoti su ponu Hefneriu, jis tą žymiai geriau galėtų padaryti. Čia mes kalbame apie įsipareigojimą ginti viešai interesą, apie atitinkamą prievolę, tačiau to negalime įrodyti, nes nesutarėme dėl to, kas, iš, kas yra viešasis interesas. Ponas Hefneris tikrai mano, kad žaliųjų e, keliami tikslai yra daug svarbesni nei pramonės išlikimas, kiti mano dar kitaip, taigi mūsų požiūris į viešą interesą yra skirtingas, kaip mes galėtume susitarti dėl bendros e, formuluotės. E, viešo intereso gynimo. Manau, kad tai yra neįmanoma. Todėl manau, kad tas pasakytina taip pat ir apie nešališkumą. Dauguma mūsų yra šališki, nes atstovauja savo partijų pozicijoms ir taip ir turėtų būti. Aš e, neprieštarauju šiems teiginiams, tačiau tai yra tušti žodžiai ir tikrovėje yra visiškai beverčiai. Trumpa replika politika reiškia e, tarnavimą e, bendrajame šiam interesui. Aš norėčiau, kad ta formuluotė būtų e, palikta. Visas kitas, jeigu kolegos tvirtina, visos sankcijos yra nieko bendro neturi su viešo intereso gynimu, jos yra taikomos tik tai nusižengus konkrečioms taisyklėms. Pirmininkas. Dėkui, pabandyčiau dabar apibendrinti mūsų e, turtingas ir išsames diskusijas ir sureaguoti į jas. Neatsimenu, kas iš jūsų sakė, kad parlamento nariai turi stengtis iš visų jėgų, kad įgytų gyventojų ir piliečių pagarbą. Taigi mes turime veikti remdamėsi labai griežtomis ir e, skaidriomis taisyklėmis kai kalbame apie parlamento narių elgesį. Aš manau, tam niekas neprieštarauja. Kai kurie iš jūsų paminėjote, kad narių elgesio kodekso pakeitimai yra susiję su korupcijos atvejų, su bandymu papirkti parlamento narius. Ir mes norime parodyti, kad šiame parlamente siekiame skaidrumo. Taigi parlamento narių elgesio kodekse, kaip čia geriau suformuluoti, yra tokia kaip ir deklaracija. E, pilie, piliečiams ir turime veikti greitai, kad tai neprarastų svarbos. Taigi darbo grupė palygino nacionalinių parlamentų narių elgesio kodeksus ir galime paprašyti tos darbo grupės to palyginimo rezultatų, kad atsiųstų tuos rezultatus mūsų komitetui. Bet, tas, bet mes turime siekti šiek tiek daugiau. Ir norėčiau paprašyti, paklausti jūsų, ar siekiant išlošti laiko negalėtume neskirti tiek daug dėmesio nedideliem pakeitimam ir susikoncentruoti tik ties esminiais dalykais, kuriuos reiktų keisti. Kai kurių jūsų komentarų į kai kuriuos jūsų komentarus dabar negalėčiau iškart atsakyti, o į kai kuriuos galėčiau. Minėjau e, tą skirtumą dėl e, renkamumo, kai tai yra susiję su parlamentaro e, mandatu ir kai susiję su mm, renkamomis pareigomis, tai yra e, galimybė padaryti pranešimą. Darbo grupės pasiūlyme, o tai yra svarbu, mano nuomonė, e, buvo įtraukta, kaip jau minėjau, nauja sankcija, kuri nebūtų pati griežčiausia sankcija. Griežčiausia sankcija būtų uh, E, to e, rinkimų būdu suteikto mandato atėmimas. Ir tokiu atveju pirmininkų suiga pateiktų pasiūlymą plenariniai, pateiktų pasiūlymą, e, dėl kurio turėtų būti nuspręsta dviem trečiosiom balsų dauguma dviejų trečiųjų balsų dauguma ir tas pasiūlymas taip pat galėtų būti patiktas plenariniai sesijai. Dar yra viena sankcija, e, kuri leidžia atimti teisę renkti pranešimą, jei pranešėjas e, pažeidžia narių elgesio kodeksą renkdamas tą pranešimą ir tą klausimą tada, e, tas klausimas tada perdodamas pirmininkų sueigai. Bet kodėl tada pirmininkų sueiga negali taikyti tiesiog 19 taisyklės, tai yra kreiptis į plenarinę sesiją? Nes Mano nuomonė, daug logiškiau būtų, kad parlamentas turėtų galimybę priimti sprendimą, e, kad atsiprašau, kad komitetas būtų, mm, turėtų galimybę priimti sprendimą, nes būtent komitetas suteikia teisę nariui renkti pranešimą. Ir jei e, tas e, mandatas e, suteikiamas rinkimo būdu, E, yra atimamas, turiu galvoje mm, nele, e, atimti teisę renkti pranešimą, tai tada tas daroma dviem trečiosiom balsų. Bet kodėl komitetas negalėtų nuspręsti dėl uh, atėmimo teisės renkti pranešimą? Dar turime laiko pagalvoti apie visus šitus aspektus. Dar vienas dalykas, tas vadinamas patariamasis komitetas ar konsultacinis komitetas. Patariamasis komitetas nesprendžia, jie tik pateikia nuomonę, kuri nėra teisiškai saistanti, bet čia yra tam tikrų ir darbo tvarkos taisyklių, tai yra procedūrinių taisyklių, kaip minėjo ponas Daf. Mano pozicija yra tokia pati kaip darbo grupės nes komiteto pirmininkas turėtų pateikti klausimus tokiam prasižengusiam nariui. Ir nėra procedūros, kai komitetas gali išklausyti ir apklausti tą parlamento narį. Komitetas, komiteto pirmininkas turi galutinį sprendimą šiuo atveju. Dabar darbo grupės dokumentas sako, kad biuras pagal 14 straipsnį e, praktiškai numatys, kaip e, bus įgyvendintas narių elgesio kodeksas ir kaip bus kontroliuojama, kad numatytos sankcijos būtų taikomos. Tai yra gale numatyti m, mm, konkrečias m, mm, darbo tvarkos taisyklės, m, yra suteikta biurui. Ir taip pat numatyti taisyklės, e, kaip e, tas patariamasis komitetas gali veikti. Darbo grupė parengė vieną straipsnį, kuriame kalbama apie bendruosius principus, kurių reikia laikytis. Ir du tie e, dalykai kalba apie bendruosius principus, tai yra e, skaidrumo sieki ir taip toliau. Bet labai konkrečiai tais bendraisiais principais e, labai konkretus elgesys neapibrėžiamas, bet yra pateikta tam tikrų pavyzdžių, kai gaunamos dovanos ar prašoma dovanų. Ir tai jau yra susiję su parlamento narių savo pareigų, eh, parlamento narių vykdomų pareigų pažeidimu. Bet manyčiau, kad reiktų atskirti bendruosius principus nuo konkrečių parlamento narių pareigų. Ponas Grotė klausė, ar buvo tokių sankcijų pavyzdžių praeitie, nebuvo, kadangi nebuvo užfiksuota tokių pažeidimų. Dabar dėl tarp frakcijinė, tarp frakcijų grupių darbas. Kaip sakė ponas Bygos, jau yra taisyklės reglamentuojančios tarp frakcijinių grupių darbą e, dabartinėme narių elgesio kodekse. Jei mes norime įtraukti su tuo susijusias sankcijas, tai apie tai reikia, mm, apie tas sankcijas susijusias su tarp frakcijinių darbo grupių mm, darbo principais, mm, tas sankcijas įtraukti, kai kalbame apie tas grupės. Toliau devintasis pakeitimas. Sakėte, kad kai kurios jo nuostatos yra per daug bendro pobūdžio. kai kalbame apie bet kokius kitus finansinius interesus, kurie galėtų turėti įtakos m, mm, parlamento nario m, e, įsipareigojimų pagal mandatą vykdymui, mandato vykdymui. Taip, tai yra bendra formuluotė, bet e, tokia formuluotė yra reikalinga. Nes būtent tą siūlė darbo grupė. komitetas. E, kalbant apie komitetą, darbo grupė nusprendė, kad būtų gerai, kad tą patariamojo komiteto narius paskirtų, kad jie būtų paskirti, kad būtų išvengta konflikto tarp partijų. Pabandysiu dar pakomentuoti kitų kolegų komentarus. Kai buvo rengiamas šio parlamento narių elgesio kodekso projektas, tai buvo siekiama, kad parlamento nariai elgtųsi tinkamai, o tie, kurie E, korumpuoti būtų baudžiami. Korupcija yra ne tik parlamente, gali būti ir vyriausybėje, ir nacionaliniuose parlamentuose. Ir kalbant apie Lisabono sutartį arba taip vadinamą ES veikimo sutartį, reikia įsiskaityti į e, kai kuriuos jos straipsnius ir šeštąjį straipsnį, kad e, pagal kurį galima paskirti Europos prokurorą, kuris galėtų pritaikyti sankcijas, e, atlikti tyrimą ir pritaikyti sankcijas dėl E, finansinių nusikaltimų prieš Europos Sąjungą. Ir toksai prokuroras tada turėtų teisę atlikti e, tyrimą ir taikyti sankcijas tarp valstybinių narių. Tai yra sus, e, tarp vals, sankcijas tarp valstybinių principų. Ir tai susiję su tam tikrų valstybių narių suverenumo aspektais. Ir manau, kad visai nebloga mintis būtų, kad būtų toksai prokuroras Europos Sąjungos lygių. tie žurnalistai, kurie atėjo į parlamentą bandydami įtraukti korupcijos tinklės parlamento narius. Nežinau, kas dabar su tais žurnalistais, ką jie daro dabar, bet mums reikia irgi mm, labai gerai pagalvoti ir prisimti tokias taisyklės, kurios mm, apsaugotų mus nuo uh, kenkimo, kenkėjiškos veiklos, kurią siekiama pakengti ES ir ES parlamento interesams. Dabar pakeitimų paskutinė pateikimo data. Tai būtų 27 spalio 9 ryte. Tada per neįlinį posėdį uh, 14 lapkričio Strasbūrė galėtume balsuoti dėl šio pranešimo. Jeigu jūs neprieštarautume, tada taip ir darytume. Tokie būtų planai. O dabar galime pereiti prie kito darbo tvarkės punkto, tai yra piliečių iniciatyva. Per praėjusi e, koordinatorių posėdį svarstėme dvi galimybės susijusią su piliečių iniciatyva, kaip pasirenkti įgyvendinimui, nes kitais metais jau ši iniciatyva įsigalios. Ponas Hefneris paprašė, kad komitetas gautų teisę renkti pranešimą savo iniciatyvą šią temą. Ir aš manau, kad kol kas geriausia galėčiau suteikti žodį pon, poniai Gurmai. Dėkui, ponė pirmininkė. Taigi šios diskusijos tikslas yra pasižiūrėti, kaip įgyvendinti piliečių iniciatyvą, iniciatyvos e, reglamentą Europos parlamente. E, kolega, kaip jau minėjo pirmininkas, negali dalyvauti šiame posėdėje, nes e, pirmininkauja biudžeto komitete. E, reglamentas dėl piliečių iniciatyvos mm, nurodo, reglamentuoja, kad turėtų būti surenktas viešasis svarstymas šią temą, kadangi tai yra pakankamai naujas dalykas, manyčiau, kad mm, turėtume šiek tiek keisti ir parlamento įprastinę uh, veikimo tvarką. Ponas Lamasiūras ir aš pati jau galvojame, kaip geriausia mm, reiktų veikti kokie būtų mūsų siekiai. Mes norime, kad uh, norime pasiūlyti darbo tvarkos taisyklių tam tikrus pakeitimus, tuo labiau, kad tas reglamentas įsigalios 2012 m. balandžio mėnesį o darbo tvarkos pakeitimus siūlome remdamėsi darbo tvarkos taisyklių 212 straipsnių. Norėčiau taip pat priminti Jums, kad peticijų komitetas taip pat e, prisidėjo prie mūsų rengiant šį pranešimą. Ir E, noriu pasakyti, kad kai klausimą apsvarstys ponas Buzekas, tai tada e, šis klausimas vėl grįž atgal į mūsų komitetą, bus svarstomi pakeitimai ir tada per plenarinę sesiją tie siūlomi e, darbo tvarkos taisyklių pakeitimai bus patvirtinti. Manau, kad jau atsimenate, kad šiuos dalykus jau svarstėme ir tikiuosi, kad mums e, pavyks atlikti visus reikalingus darbus iki reglamento įsigaliojimo, tai yra iki 2012 metų balandžio. Gerbiami kolegos, parlamentas tikrai e, siekia aktyviai dalyvauti piliečių iniciatyvos reglamento įgyvendinimo procese. Bet reikia neužmiršti, kad tas reglamentas pirmiausia yra skirtas Europos piliečiams. O pranešimas, jei toks bus rengiamas savo iniciatyva, tai ko gero per daug susikoncentruos Europos parlamento vaidmenį. Ir manytume, kad kalbant apie klausimą, kuris numatytas reglamente, reikia e, prisidėti prie jo suorganizavimo ir parlamentas turi atitinkamas galės prisidėti prie piliečių iniciatyvos įgyvendinimo, pavyzdžiui, patvirtindamas ar rezoliuciją. E, ir todėl mes nemanome, kad reikia renkti pranešimą savo iniciatyvą šią temą. O kalbant apie e, siūlomų darbo tvarkos taisyklių pasie, pakeitimų turinį. Mes taip pat esame pasirengiai e, su jumis tai aptarti. Klausimą turėtų, prie klausimo organizavimo turėtų prisidėti kompetentingas komitetas ir, ir kiti atitinkami komitetai, o komitetų pirmininkų suiga turėtų nuspręsti, kurie komitetai už tai yra atsakingi ir klausimas turi e, būti suorganizuotas iki tol, kol komisija pateiks savo išvadas. O komitetų pirmininkai, manau, e, galės e, per savo sueigą nuspręsti, kokie komitetai e, galėtų prisidėti prie klausimo organizavimo. Ir čia nemažai šioje srityje dirba ir peticijų komitetas. Ir manyčiau, kad mes tikrai prisidėsime prie sėkmingos Europos piliečių iniciatyvos įgyvendinimo. O kalbant apie parašų rinkimą, mano kolegos turi nemažą patirtį ir žino, kaip sunku ar, ar kaip lengva reikiamą skaičių parašų surinkti. O kalbant apie visą organizacinį darbą, noriu pasakyti, kad jis yra sunkus ir kropštus ir labai norėčiau gauti jūsų visų pasiūlymus ir nuomonės ir dar kartą primenu, kad iki ketvirtos balandžio turime būti jau nuveikę nemažai darbų. Hefner, e Hefner. Hefneris po to Šifrina. Ačiū, mėly kolegos, pateikiau šį, šį pranešimo savo iniciatyvę pasiūlymą dar prieš kelis mėnesius prieš vasaros atostogas, nes manau, kad e, susidurėm su labai svarbia užduotim. Galima sakyti, kad tai mūsų visų kūdikis, kuriuo toliau turime rūpintis. Ir stengtis toliau auginti. Parlamentas ir savo ruoštų yra pateikęs nemažai pasiūlymų, kurie mano akimis žiūrint žymiai pagerino komisijos pasiūlymą, bet nepaisant to vis tiek dar neaišku, ar tas pasiūlymas bus sėkmingai gyvendinamas ar ne. Ir manau, kad, visa tai prikla... kad viskas priklausys nuo to, kaip, kokias procedūras numatysime, kaip viskas vyks tarp parlamento, piliečių. Labai detaliai esame numatę nuostatų dėl to, kiek piliečių, kokiam valstybinarių skaičiui turi pateikti, kiek parašų, bet visiškai nėra aišku, kas paskui su tais parašais daroma, kaip vyksta procedūra toliau. Ir man atrodo, kad nepakanka vien tik pakeisti atitinkamai darbo tvarkos taisyklės. Tikrai to nepakanka. Tuo labiau, kad kalbam apie dalykus, kurie nesusiję vien tik su parlamentu, tai yra tarp instituciniai klausimai, ryšių tarp parlamento ir komisijos klausimai. Ir visa priemonė apskritai nėra sprendimo prieimimo priemonė, nėra tiesioginės um, demokratijos priemonė, o O dalyvaujamosios demokratijos priemonė mes siekiame pradėti dialogą tarp institucijų ir piliečių, suteikti galimybę piliečiams um, tapti girdimais institucijose. Ir Tai nereiškia, kad automatiškai bus atsižvelgiama į tą piliečių iniciatyvą, bet tokią priemonę užtikrinti būtina ir reikia numatyti, kaip vyksta tas ryšio palaikymas. Viena vertus piliečiai renka parašus, institucijos tuo metu dirba toliau tarpusavį ir neaišku, kaip paskui tuos dalykus tarpusavį susijęti. Reikia užkirsti kelią tam, kad būtų einama visiškai skirtingomis kryptimis. Nes taip nesustiprinsim demokratijos, o veikiau ją susilpninsime. Tad manau, svarbiausia būtent stengtis, kad tos abi trajektorijos um, eitų vieną kryptimį. Čia ir yra visa reikalo esmė, kaip užkirsti kelią įvairioms nesėkmėms. Įvairių nuostatų susijusių su dalyvaujama demokratija per pastarosius 36 metus būta įvairiose valstybėse narėse ir dabar reikia tik jas patobulinti. Bet aišku, negalime įrašyti tokių dalykų, kurių negalėsime ar pažadų, kurių negalėsime įvykdyti. Taigi reikia suprasti ir piliečių e, pageidavimus, bet taip pat ir neužsikrauti patiems savo per nelik didelio spaudimo ir naštos. Dėl to manau, kad reikia dar kartą peržvelgti daugelį dalykų, būtent galvojant apie esmenį klausimą, kas su ta iniciatyva daroma toliau, po to, kai jau surinkamas tas milijonas parašų. Turime klausimų tą idėją, bet iki pat paskutinio E, paskutinės minutės e, tai buvo ginčytinas klausimas ir per trilogą sakėme, kad taip, teisės organizuoti klausimus turėtų būti užtikrinta, o institucijos turėtų užtikrinti, kad parlamente tokie klausimai įvyks. Ir jeigu būtina ar reikia dalyvauti tuose klausimuose ir komisijos atstovai. Taip, tuos dalykus reikia užtikrinti, bet taip pat dar išsiaiškinti ir klausimą, kaip komisija, kuriai adresuojami tie parašai, juk jie ne mums siunčiami, o komisijai, kaip toliau ji e, dirba su parlamentu, kas parlamente bus atsakingas už to klausimo perėmimą, kaip organizuojami klausimai, kaip yra suderinamas darbų tvarkaraštis parlamente ir komisijoje, kaip visą tai gyvendinti, kas atstovaus komisijai. Man atrodo, kad reikia ne tik tą procedūrą savo institucijoje numatyti aiškę, bet taip pat ir numatyti, kokie ryšiai, kaip jie bus palaikomi su kitomis institucijomis, kiek laiko reikia suorganizuoti tokius klausimus. Jau su daug kuo kalbėjausi ir vizijos labai skiriasi šio klausimo mano manimu, peticijų komiteto reikalavimų dar nepakanka, reikia galbūt ir m, mm, atitinkamo komiteto. Reikia organizuoti bendrą posėdį tarp atitinkamo atsakingo komiteto narių ir peticijų komiteto narių. Kiek mm, piliečių yra kviečiama į tos klausimus, kas um, padengia išlaidas, ar apskritai jos yra padengiamos Žinote, kad aš jau daug laiko dirbu ties tais, ties tais klausimais, e, žinau, kiek daug jų yra ir dėl to ir siūliau pranešimą savo iniciatyvą rengti, kad būtų proga tuos klausimus aptarti. Pranešimas savo iniciatyva taip pat, mano manimo, turėtų apimti ir siūlymus dėl darbo tvarkos taisyklių pakeitimų, tai yra būtina. Ir manyčiau, kad reiktų pasistengti, kad e, Alanas Lamasur, Zita Gurma, Dana Wallis ir aš būtumėm įtraukiami į tą darbą. Bet taip pat, man atrodo, reiktų dirbti taip, kad būtų išsprendžiami visi mums rūpimi klausimai ir nepaliekam atvirų. Nes jeigu tik tai rašysime šitą į darbo tvarkos taisyklės ir numatysime, kuris komitetas ar pirmininkų suiga priima kokį sprendimą, bet nieko ten nebus parašyta dėl išlaidų padengimo. Tai tik sukels papildomus ginčius ateityje, o tai yra būtent tai, ko nenorime. Norime, kad kad dėl tokios procedūros piliečių balsas taptų labiau girdimas. Nes dalyvaujamosios demokratijos tikslas nėra būtinai pasiekti sėkmę, o tiesiog pati procedūra, pats procesas yra svarbus ir jį reikia numatyti ir tuo metu aptarti. Ačiū. Thank you, Chair. My thanks to Mrs. Gurmai. Ačiū. Pirmininkė, e, kadangi Mendis Dvygo išvyko, tai aš EPP e praktikos vardu kalbu. Mūsų pozicija yra tokia, kad iš esmės pritarėme šiam pasiūlymui, tačiau nepritarėme su visą pagarbą e, pana Hepneriui pasiūlymų renkti pranešimą savo iniciatyvą šiame etape. Man atrodo, kad e, nauja priemonė Europos priečių iniciatyvos, kurią svarstome, galėtų būti iš tiesų labai sėkminga ir e, pritaikius esamą e, procedūrą būtų galima išsiaiškinti visus rūpimus klausimus ir dviprasmybės. Aišku, visame, visuomet liks tam tikrų spragų kuomet kalbame apie e, dalyvavimą demokratiją ir dialogą tarp piliečių ir institucijų, tai pasiūlymai yra teisingi, tačiau neturėtume stengtis per daug reguliuoti, nes per didelis reguliavimas visuomet sukelia e, sudaro tam tikrų kliūčių, blokuoja tinkamų priemonių naudojimą. Taip pat iškiltų problema, nusistovėjusių taisyklių interpretavimo, tai sukeltų e, naują dviprasmišką situaciją, todėl, manau, e, turėtume pasitelkti daugiau lankstumo, o ne priešingai. E, Pasvastykime tik tam tikrą kultūrų konflikto klausimą, Hef, ponė Hefneri, kai kurios kultūros ir tautos norėtų turėti daugiau taisyklių, konkrečių taisyklių, o kai kurioms reikia daugiau lankstumo. Ponas Gerero. E, Dėkui, ponė pirmininkė, kalbėsiu trumpai. Kalbant apie šią e, piliečių iniciatyvą ir su jie susijusias diskusijas, mums yra akivaizdu, kad turime siekti grei, grei, greitos pažangos, nes Lisabono sutartyje yra numatomos e, galimybės piliečiams dalyvauti tiesiogiai sprendimų priėmime. Mes manome, kad reikia pradėti jau atitinkamus procesus praėjus metams nuo Lisabonos starties įsigaliojimo dėl tam tikrų logistinių ir organizacinių problemų atskirose šalyse sutarties įsigaliojimas užtruko iki kitų metų balandžio mėnesio. Tačiau dabar turime nedelsdami pradėti šį procesą, nepradėti naujo apmąstymų laikotarpio. Reikia nedelsiant imtis reformų, taip kaip siūlo pranešėjai Gurmai ir Lemasiur. Savame suprantama, e, ponas Hefneris, kiti kolegos e, teikia ir e, visai pagristus priekaištus ir pastabas, tačiau e, priklausomai nuo to, kaip iki šiol veikia pasirinkta sistema, praėjus tam tikram laikui yra numatyta jos peržiūros galimybė, taigi taip ar taip ta peržiūra kažkada prasidės ir būtent ją pasinaudodami galėsime E, patvirtinti pakeitimus, e, kuriuos rengiant bus galima rengti pranešimą savo iniciatyvą, e, peržiūrint visas, viso reglamento nuostatas, jeigu darytume tą skubotai, tai tik pablogintume visą padėtį. Pans Brons. Piliečių iniciatyva yra taikomosios demokratijos priemonė, bet e, iš tikrųjų e, tai labai e, ribotas dalyvavimas, nes reikia laikytis įvairių taisyklių susijusių su piliečių iniciatyvų teikimu, nes vis tiek tas taisyklės galima vertinti subjektyviai, reikia vadovautis ES bendromis vertybėmis. Iniciatyvos gali būti teikiamos tik dėl ateities sprendimų. Komisijos narys e, Šepčiovič <clears throat> taip pat ir trečiąją sąlygą e, paminėta ir pati e, subjektyviausia susijusi su viešojo interesu ir <clears throat> tokiu būdu nebūtų galima teikti jokių piliečių iniciatyvų nukreiptų prieš ES idėjas, prieš uh, globalizaciją, nes e, pasiūlymai nukreipti prieš globalizaciją priešinasi neoliberalizmo e, savokoms mano e, nuomonė ribojimoji demokratija reiškia jokios demokratijos, tai yra tik tai aplodismentai pateikiamiems pasiūlymams. Ir aš manau, kad spontaniškai kai kuriuose valstybėse spontaniškos piliečių akcijos labai yra neįtikėtinas. Nes surinkti milijoną parašų, surinkti milijoną parašų nėra taip paprasta. Pone, po, ponia Gurmai, sureaguokite. Dėkui už komentarus. Dėkoju už komentarus, nors aišku, požiūriai ne visuomet sutampa. Aš pasisakau už paprastą e, aišku darbo metodą. Pakei, pateikėme pakeitimus, o tada pirmininkų suiga nuspręs, kuris komitetas bus atsakingas. Ir tada kolegos turės galimybę E, prisidėti prie šio darbo. Dėkui. Altri, mi pare. KF. Neatrodo, kad kas nors norėtų daugiau kalbėti. Neprašom. Ponas Hefneris, mes su koordinatoriais tą klausimą jau buvom aptarę. Ir gal kiek skiriasi mūsų nuomonės kai kuriais atžvilgiais, bet e, principinis tarimas yra. Ir sakėme, kad dirbsime toliau taip kaip ir iki šiol. Tai yra tie keturi, kas iki šiol dirbome, toliau turėsimėm tą darbą tęsti. Bet sakėm, kad gal komitetas turėtų nuspręsti dėl pačios priemonės. Ar tai bus teisėkuros pasiūlymo pagrindas, ar galbūt pranešimas savo iniciatyvą. Aš tiek su viena darbo forma, tiek su kita sutinku, man labiausiai rūpia išspręsti kilusius klausimus. Kolega Šeplinas minėjo skirtingas kultūras ir tai, kad vienur galbūt tos pačios procedūros sklandžiai veiks, veikia, kitur ne. Bet man atrodo, kad ginčiai kyla dėl to, kad tiesiog e, ta procedūra nėra tinkamai sutvarkyta. Tada aš esu už apmąstymus dar tolesnius, bet vis dėlto manau, kad tų taisyklių reikia, tos procedūros reikia ir to link toliau ir dirbsime. Mi pare però che ci sia un consenso vasto nel senso di scegliere la strada della riforma. Atrodo, kad pasiekėme sutarimo kad ko gero reformuosime darbo tvarkos taisyklės. Kolegos būtent taip nori elgtis. Pranešėjai turi pakeitimų, kaip jau minėjo, o koordinatoriai dar pagalvos, kaip veiksime toliau. Puiku, dabar reikime prie kito darbo tvarkės punkto, gerbiami kolegos. koksgi tas mūsų kitas punktas. Tai yra, pirmininkas šiek tiek pasimetęs. E, kaiminystės politika, Europos kaiminystės politikos peržiūra. Ponas Daf yra nuomonės referentas. AFET yra pagrindinis komitetas, jie 14 lapkričio balsuos dėl šio pranešimo. O dabar mes esame pasirinkę išklausyti pono DAF nuomonę. Gerbiamas pirmininkė, žinote, kad komisija vykdo didelę reformą. Siekiama patobulinti, ženkliai patobulinti Europos kaiminystės politiką. Ir užsienio reikalų komiteto pranešimas šią temą, e, kurį daro ponas David ir e, ponas, Ši, ir ponas Šyvets E, remia, e, bendrai remia komisijos pasiūlymą. Bet mano nuomonė nepakankamai dėmesio skiria instituciniam to pasiūlymo pasiekmėm. Tai yra siekiui sustiprinti Europos kaiminystės politiką ir kaip, taip, kaip tai atsilieps institucijom. Uh, nes tai yra susiję ne tik su ES veikimu, vi, vi, vidaus veikimu, bet ir su dvišalių, e, dvišaliais ir daugia šaliais ES santykiais. Maničiau, kad turėtume siekti stabilesnio ir tvaresnio mechanizmo, kai kalbame apie santykius tarp ES ir kaimynų. Ir savo nuomonėje aš išdėščiau tai, kas mano nuomonė turėtų mums labiausiai rūpėti ir kur galėtų labiausiai kilti problemų. Pirmame Mm, paragrafe kalbu apie Europos e, kaiminystės politikos pagrindinį tikslą, tai yra politinės integracijos ir ryšių tarp kaimynų stiprinimas. Antrojoje dalyje kalbu apie e, tai, kad tai yra daugiapusis įvairia šalis forumas. Tai yra e, taip pat ir forumas, į kurį patenka ir viduržėmė jūros šalis, ir taip pat regioniniai e, mūsų kaimynai iš regionų aplink Europos Sąjungą. Ir su jais labai svarbu palaikyti ekonominius kontaktus ir siekti. A, a, pasiremti čia jų siekių priartėti prie ES ir, galima, e, ir galimybė taikyti asociacijos principus. Kalbant apie regioninius Europos kaiminysės politikos aspektus, tai uh, yra ir rytų partnerystė, ir viduržėmio jūros regiono šalis. Ir tam reikia atnaujinti vykdomą politiką šioje srityje ir užsienio reikalų komitetas turėtų pareikalauti, kad Europos pusė. Kas pareikalauti, kad atitinkamai įsipareigojimai atsispindėtų ir ES e, daugia šalėje finansinėje programoje ir išorės tarnybos veikloje. Dabar ketvirtoje dalyje aš kalbu apie dvi šalės ir daugia šalės parlamentinio bendradarbiavimo formas. Manau, kad mes esame sutarę dėl mūsų bendradarbiavimo, tarptautinio bendradarbiavimo parlamentinės veiklos rytyje ir turime griežčiau atsirinkti, su kuo siekiame e, vystyti tarp parlamentinį bendradarbiavimą ateityje. Penktojoje dalyje kviečiu komisiją aiškiau suformuluoti savo e, siūlomo pasiūlymų dėl Maroko koncepciją. Magreb ir Mašrek e, šalis vaduojasi iš despotinių režimų ir dabar pats tinkamiausias laikas Europos Sąjungai aiškiau apibriežti savo pasiūlymus tom šalim. Turiu galvoje politinį ir tarp institu... bendradarbiavimą politinių ir institucinių uh, aspektu su arabų šalimis. Ir stengti, e, stengtis e, tos pasiūlymus suformuluoti aiškiai, nedviprasmiškai. Toliau, šeštojoje dalyje kalbu apie tai, kad turėtume suprasti, kad yra du instrumentai, dvi priemonės, kuriomis siekiama tų pačių tikslų. Pirmiausia, tai yra ir tam tikri finansiniai įsipareigojimai ir AFKO, mano nuomonė, turėtų aiškiai pabrėžti, kad atskiria Europos demokratijos e, priemonę nuo e, Europos demokratijos ir žmogaus teisų rėmimo priemonė. nuo Europos demokratijos skatinimo priemonės. Nes manau, kad tie dalykai yra skirtingi ir tą turėtume pabrėžti. O užsienio reikalų komitetas kaip ir į tai neatkreipia pakankamai dėmesio. Galiausia, manau, kad mes turėtume veikti nuosekliau turiu galvoje mūsų ilgalaikę veiklą, siekdami stabilizuoti politinius santykius su tomis valstybėmis narėmis, su tomis valstybėmis, kurios nėra ES narės. Ir toks bendradarbiavimas būtų naudingas abiem šalim ir ES ir mūsų kaimynams. Ir tada judėtume kaip ir link asociacijos, asociacijos santykių. Manau, kad tai būtų naudinga mum ir primtina mūsų kaiminėms. Manyčiau, kad kai kitą kartą, mm, tai yra pavasarį, prasidės sutarčių peržiūrėjimas, turėtume į darbo tvarkę, sutarčių peržiūros darbo tvarkę įtraukti naują mm, tą tokią bendravimo su ES formą, asociacijos santykių formą. Tai atspindėtų naują šių santykių pobūdį. Nes ne visos šalis atitinka reikalavimus ir gali įstoti į Europos Sąjungą arba, pavyzdžiui, šalis, kurios teoriškai gal ir galėtų įstoti Europos Sąjungą, bet nenori to daryti. Tai tokie nenori tapti šalėmis kandidatėmis. E, asociacijos santykiai taip pat būtų naudingi ir toms šalims, kurios bando, bet jom nepavyksta pasiekti narystės Europos Sąjungoje. Ir, pavyzdžiui, netitinka Kopenhagos konvergencijos kriterijų ir kitų numatytų reikalavimų. Ir tokiom šalim tada reikia tam tikro užtikrinimo, kad jos e, turi tam tikrą laiko tarpą E, peržiūrėti savo stojimo siekiams. Čia turiu galvoje, pavyzdžiui, Rytų Balkanų šalis. Yra dar viena tokių šalių e, kategorija, tai yra esamos valstybės narės. kurios turėtų, kuriuom galbūt e, tie numatyti federaciniai suartėjimo mm, siekiai yra, yra ne tie, kurių jos norėtų ir tada jos galėtų irgi siekti to asocijuoto statuso. ir laikytis integracijos ir politinės partnerystės tikslų. Taigi, toks būtų pasiūlymas. Ši nuomonė yra labai išsami, galbūt netgi platesnė nei įprastai yra rengiamos nuomonės liečianti užsienio reikalų komiteto pranešimą. Bet e, kadangi šis pranešimas yra labai svarbus ir jis palies Europos kaiminystės politikos peržiūrą ir turint galvoje dabartinę situaciją, dabartinį laikotarpį, E, labai svarbu e, pateikti visą apimantį, e, labai svarbu pateikti mūsų komiteto nuomonę užsienio reikalų komitetui. Atsiprašau, negirdėjau pono DAF komentarų, nes buvo išėjęs, o dabar žodis ponui Gerer. Gracias, señor DAF, por el proyecto de opinión. Ačiū ponė pirmininkė, ačiū ponė Dav už parengtą nuomonę. Remiantis uh, užsienio reikalų komiteto pranešimų savo iniciatyvą. Šioje nuomonėje tikrai yra aspektų, kuriuos reikėtų perimti Ir yra vienas dalykas galbūt, kuriuo man itin rūpėtų padiskutuoti. O kitas dalykas man ir socialistų frakcijai keltų labai daug klausimų. Paremti norėčiau demokratijos stiprinimo, teisinės valstybės principų stiprinimo um, aspektą kaiminystės politikoje, tai yra tikrai labai svarbu. Galvojant apie mūsų ryšius su kaimynėmis, tikrai reikia pripažinti, kad ne visada į šiuos dalykus pakankamai kreipdavom dėmesio. O taip pat ir tas naujasis postumis, kurio reikalauja ponas DAF, būtinybė parlamentui būti aktyvesniam, taip pat priimtina mintis. Dar yra vienas dalykas, dėl kurio reikėtų labiau pagalvoti, tai yra nuoroda į Viduržemio jūros sąjungą. Versijoje ispanų kalba, tik ją ir permečiau akimis. Randu lik ir neigiamą paužiūrį reiškiamą į Viduržemio jūros sąjungą. Neigiamą paužiūrį tokią iniciatyvą. Sutikčiau su ponu Daf ir matyt būsiu ne vienas, manydamas, kad e, santykiai su kaimynais Viduržemio jūros regione nėra pavyzdiniai daugeliu atžvilgių. Štai matome arabų šalių pavasario įvykius. Matome, kad jų kontekste mūsų santykiai tikrai nedaug ką reiškia, įvairių lūžių buvo užfiksuota. Ir tas institucionalizavimas santykių su viduržėmio jūroms e, regiono šalimis yra siejamas su 75 metų dar sustarimu. E, Tasik pirmininkavo Ispanija, tai vadinamasis Barcelonos procesas. Ir dėl artimųjų rytų konflikto ir sudėtingų santykių su Izraelio ir kitų šio regiono šalių valdžiomis Buvo blokuojami kai kurie santykiai, taip pat trikdomi ir prekybos santykiai tarp ES ir šių šalių. Todėl pritarčiau čia reiškiamai diagnozijai, kad dabartinė viduržėmio jūros regiono šalių sąjunga ir Barcelonos procesas tikrai nepateisina lūkesčių, kurie buvo turėti jos kuriant. Dabar reikia žiūrėti į priekį ir bent jau redakcijoje ispanų kalba suformuluota taip, jog susidaro įspūdis, kad ponas Daf nori apskritai panaikinti Viduržėmio jūros regiono, Viduržėmio jūros sąjungą. Man atrodytų, kad reiktų gal tiesiog naujo pagrindo tiems santykiams ieškoti ir pasinaudoti tomis perspektyvomis, kurios atsiveria dėl demokratizavimo procesų Viduržėmio jūros regiono šalyse. Manau, reiktų dar persvarstyti šitą klausimą ir performuluoti atitinkamą teksto vietą nuomonėje. Ir paskutinė pastaba. Čia sakyčiau, Ir dėl paskutinių minėtų dalykų nesu nei už, nei, nei prieš dėl tų skirtingų kategorijų, kalbant apie įvairių šalių asocijavimą ir asociacijos sustarimus. Socialistų frakcijoje dar tarsimės tuo klausimu, aišku, kalbėsimės ir su ponu DAF o tada jau turėsime aiškesnę poziciją dėl mūsų siūlomų pakeitimų. Ačiū. Šeflin. Thank you, Chair. Panas Šeflin. Ačiū pirmininkai. Aš vėl bandau pristatyti Europos liaudės partijos frakcijos poziciją. Andriu Daf minėjo, kad gyvename sudėtingais laikais, Visiškai tam pritariu ir šiomis aplinkybėmis yra labai sudėtinga nustatyti e, tvarias taisyklės, nes e, politinė temperatūra kyla aukštyn, krenta žemyn ir labai sudėtinga tokiamis sąlygomis e, stabilizuoti e, visą sistemą. Todėl reikėtų kur įmanoma siekti tvirtesnių tarp institucinių susitarimų. Esame, šio, esame šioje srityje tarp institucinio bendradarbiavimo trūkumo. Norėčiau paminėti e, civilinės visuomenės struktūrų stiprinimą, kuris vyksta šiuo metu Nežinau, e, ką turima omenyje, kalbant apie jungtinių tautų vertybės, kas yra tos vertybės, manau, kad jos skiriasi nuo europinių vertybių, galbūt jungtinės tautos turėtų priderinti savo vertybės prie mūsiškių, tačiau tai jau yra kitos diskusijos tema dėl e, antrojo klausimo. Mes manoma, manome, kad uh, rytų partnerystį e, reikėtų skirti daugiau dėmesio ES politikai nei šiuo metu, tačiau nepasisakome prieš viduržymį jūros partnerystę. Kita vertus, manome, kad pasirinktos formuluotės per e, griežtos, vartojami tokie žodžiai kaip e, netinkamai pasirinkta, kontraproduktyvu ir panašiai, mums būtų sudėtinga šioms formuluotėms pritarti dėl Euronesto ir Europos viduržėmio jūros parlamentinės asamblėjos. Puikiai žinome, kad Euronestas neveikia be priekaištų, tačiau šią struktūrą verta išlaikyti. Du kartus e, vyko e, Euronesto e, susitikimą, manau, kad reikėtų tęsti, nepaisant trūkumų, šias diskusijas šiame formate. Dėl jūsų paskutinio pastebėjimo susijusio su asocijuotos narystės naujaja kategorija, su atitinkama idėja reikėtų daug dėmesio skirti pristatymui, įvaizdžiui, nes e, iš tiesų e, nemažoje dalyje šalių tai būtų laikome, laikoma antrarūšę narystę. Nenoriu tų šalių konkrečiai minėti, galbūt galėtume sukurti bendrą Europos erdvę, taip ją pavadinti, arba panašiai e, šią struktūrą būtų svarbu užtikrinti, kad Šveicarija ir Norvegija toje e, erdvėje dalyvautų, nes kitų šalių akise, e, šalių, kurias jūs turite omenyje, tai suteiktų šią erdvę žymiai didesnį, rimtesnį statusą. Manau, kad priklausant asocijuotoms, priklausimas asocijuotoms narėms nereiškia, kad e, ta narystė yra nuolatinė. E, e, tiksliau nereikštų ir tai, tai numatytų galimybę išstoti iš šios struktūros arba ją sugrįžti, galbūt kai kurioms valstybėms tai yra neprimtina. E, istoriniu požiūriu galbūt e, tokia padėtis gražintų Junktinę karalystę į 70-mečio laikus, e, o po, po to etapą Junktinė karalystė 73-aisiais įstojo į Europos Sąjungą. Taigi reikia pasirinkti tokią struktūrą, kuri skatintų siekiamus tikslus, o ne lėtintų jų siekimo procesų. Ačiū kolega kitas. Noriu padėkoti ponui Dafui, kalbant apie Europos viduržėmio jūros regiono sąjungą. Gerai, kad įgaliojimą suteikime vyriausiai galiotiniai užsienio reikalams ir saugumo politikai šiais klausimais, tačiau e, mes e, tęsime diskusijas su vyriausia įgaliotinė, tačiau nacionalinio parlamento atstovai tose diskusijose negali dalyvauti, o tai reiškia, kad e, jeigu atiduosime dalį šios įtakos, kurią dabar turime komisijai, tuomet nacionaliniai parlamentai E, ateityje visiškai negalės dalyvauti šiuose diskusijose, o mes Europos parlamento nariai galėsime tą daryti sustikdami su komisijos vicepirmininkė. Čia išvelgiu problemą, nes mums reikia rasti būdų, kaip išlaikyti nacionalinių parlamentų dalyvavimą diskusijose dėl ES politikos viduržėmė jūros atžvilgių. Taip pat e, mane labai domina asocijuota narystė, ponas Daf minėjo tris kategorijas, ne keturias. Teisingai supratau, e, kurios būtų taikomos skirtingomis aplinkybėmis, galbūt galėtume e, tiksliau suformuoluoti asociuotos narystės tikslą. Ir noriu paklausti, ar šių keturių kategorijų viduje e, numatomos atskiros dėrybos su kiekviena šalimi ar e, turėtų būti taikomos bendros darybos e, visoms šalims. Noriu paklausti, ar e, kiekvienos kategorijos viduje būtų galima taikyti ir atsižvelgti skirtingas aplinkybės susijusios su atskiriamis valstybėmis, su kuriamis yra e, deramas. Šie du klausimai man labai rūpi, ypatingai pirmasis klausimas dėl nacionalinių parlamentų dalyvavimo, kurie tikrai e, jaustusi išstumti iš <clears throat> dabartinių diskusijų struktūros ir turiu su tokia padėtimi e, nelabai taikstytusi, aš manau, nes nacionalinės parlamentams reikia turėti e, įtakos sprendžiančios klausimus. Ponas Messerschmidt, po to kolega Enju. Ačiū pirmininkė, man pranešė, kad galiu kalbėti. E, Pono Dafo mintis e, pastabos labai įdomios. Jis teigia, kad e, pavasarį bus galimybė peržiūrėti sutartį. Tuo tarpu e, Junktinės karalystės premjeras neseniai konservatų partijos konferencijoje pareiškė, kad ateitie nenumatoma svarstyti steities pakeitimo asocijuota narystė yra žavus dalykas, ypatingai jos ketvirtoji kategorija. E, tos valstybės narės, kurios manytų, jog tolesnė integracija yra nereikalinga ir tokia valstybė narė galėtų būti jungtinė karalystė, kurioje e, laikoma, kad narystė Europos Sąjungoje yra nemaža našta. Galbūt jungtinė karalystė galėtų pasirinkti galimybę dalyvauti toje asociuotoje narystėje kyla daug klausimų. Pavyzdžiui, šioje kategorijoje dalyvaujant ir būnant asocijuota nare, reikėtų kokio nors finansinio e, įnašo ES biudžetą. Ar uh, užsienio ir migracijos politikos rytie tokiam šalims būtų taikomos uh, kokios nors taisyklės, kurios privalėtų laikytis? Ačiū. Adesso ha la parola per la replica il collega Daf. Kolega Daf, dabar steiksime žodį atsakyti. Dėkoju už komentarus dėl šių pasiūlymų. Turiu e, laikytis tam tikrų e, taisyklių, rengdamas nuomonę dėl e, nuomonės dydžio ir apribojimų dėl ES užsienio reikalų ministerijos. <laughs> Dėl e, e, ES viduržėmio jūros regiono ne, sąjungos tiksliau noriu e, pareikšti, kad e, ne visiškai sutinku su iki šiol vykusiais veiksmais E, jeigu pons Gerero manęs klausia, noriu, kad ši sąjunga būtų panaikinta, tai atsakymas yra neigiamas. Tačiau jeigu ši sąjunga toliau norėtume, kad ji išliktų, reikėtų ją reformuoti. Jos potencialas šiuo metu nėra išnaudojamas kad galėtume juo visiškai pasinaudoti, turime įvesti šioje struktūroje tam tikrą drausmę, e, kuri yra taikoma gyvendinant e, bendrąją užsienio ir saugumo politiką. Šiuo metu taip nedaroma. Galbūt e, vėliau galėsiu plačiau savo poziciją paaiškinti. Pana Šioplinai noriu atsakyti vertybių suderinimas, kurį turiu omenyje. Aš kalbėjau apie ES ir jos kaiminių vertybių suderinimą su vienodinimą jungtinių tautų kontekste. Galbūt uh, jūs žvelgiate per daug toli į priekį, e, turėdamas omenyje, kad reikėtų susitarti dėl mm, bendrų vienodų vertybių visose, visose jungtinėse tautose. Aš turėjau omeny pirmiausiai kovą su korupcija, pagarbą pagrindiniams teisėms, teisės viršenybės principo laikymasi, teisinės valstybės principo įgyvenimą visose mūsų kaiminėse valstybėse ir e, šių aiškių tikslų turėtume energingai siekti ir prašyti, e, raginti kolegas dirbančius, dirbančius užsienio reikalų komitete dėti atitinkamas pastangas vykdant e, mūsų kaiminystės politiką. Ponui Messerschmittui galiu atsakyti, kad e, Europos Sąjungos e, ir Viduržėmio jūros, e, Europos Viduržėmio jūros regiono sąjungos kontekste aš pateikiau atitinkamą nuorodą apie nacionalinių parlamentų vaidmenį. Parlamentų e, E, nacionalinių parlamentų galimybė e, daryti kokią nors įtaką įvykiams e, šioje asamblėjoje Europos ir Viduržėmė jūros regiono sąjungoje šiuo metu yra pakankamai menka. Dėl septintojo, septintosios pastraipos kol kas negaliu sakyti į visus kylančius klausimus dėl šio paragrafo, todėl Aš noriu, kad būtų sušauktas konventas. Ir e, būtent e, tas formatas, kurį sudaro e, komisija, vyriausybių vadovai, nacionalinio parlamento atstovai, taip pat turiuomenėje ir tuos premjerus, tokius premjerus kaip ponas Cameronas ir būtent tie asmenys galėtų ir susitarti dėl asociuotos narystės apibrėžimo. Ir ponės Šioflinai, iš tiesų, manau, kad Norvegija ir Šveicarija jų dalyvavimas šioje struktūroje būtų labai sveikintinas dalykas. Tuomet e, tokia struktūra jau nebūtų paremta tikrais e, senamadiškais metodais ir požiūriu. Tačiau reikia numatyti labai aiškius e, teisinius saugiklius ir ekonominius bei politinius tikslus, tačiau šios valstybės, manau, nesilaiko. Pirmininkas. Galime nustatyti nuomonės teikimo kautinį terminą, tai yra 24, e, spalio 24 diena, ar jums tinka ta data, tai reiškia, kad pakeitimus galima būtų teikti iki, tarkime, uh, spalio 11 dienos 9 val. ryto, taigi laiko lieka nedaug, ar jums tinka tokie terminai gerai. Kitas darbo turkės punktas dėl akto dėl atstovų Europos parlamento rinkimų pakeitimo. Keblus klausimas jau svarstėme, pranešimo svarstymas buvo nukeltas. Liepos mėnesį vykusime postėje buvo priimtas atitinkamas sprendimas pranešėjas ponas Daf. Manau, kad šiandien mums pristatys e, antrąjį savo e, pranešimo projekto versiją susijusią su rinkimų sistema jums žodis. Yes, uh, so here... uh, dėkui, ponė pirmininkė. Taigi, kalbant apie šį klausimą, di per plenarinę sesiją. Liepos mėnesį diskusijos buvo labai aktyvios. Mūsų komitete po to šis klausimas buvo svarstomas. Ir manęs buvo paprašyta dar kartą pagalvoti ir pakomentuoti pagrindinės kritinės pastabas. Ir dabar čia uh, galiu pateikti jum antrąjį, uh, arba tiksliau sakant, patikslintą pranešimo projektą. Pabandysiu trumpai apibūdinti, kokie tie pagrindiniai pakeitimai buvo. Praktiškai tai yra uh, panašus, šis pranešimas yra panašus į uh, pranešimą savo iniciatyvą ir prieš tai buvę uh, pakeitimai pateko į archyvą ir dabar patikslintame pranešime nebeatsispindi. ir e, naujasni pakeitimai yra netokie karšti ir siekiama e, dalim tų pakeitimų sustiprinti Europos parlamento mandatą. Kai kalbame apie parlamento ir tarybos dialogą. Vienuoliktame, vienuoliktoje rezoliucijos dalyje kaip tik apie šiuos aspektus ir kalbama. Iš pirmosios dalies išėmiau nuorodą į laiko nuorodas. Aš nepritariau argumentam, bet jie per plenarinę sesiją buvo labai dažnai kartojami, kad kalbant apie laiko aspektą, jis buvo netinkamai paminėtas nes mano nuomonė reikia e, kuo greičiau vykdyti Europos e, parlamento rinkimų akto e, reformą, siekiant sustiprinti parlamento vaidmenį, bet kad nesukelčiau panikos, aš išmečiau tą siūlomą 2014 metų datą, bet tai nereiškia, kad nieko neturime daryti iki 2014 metų. Turime stengtis veikti sparčiai. Mane kaltino dėl to, kad aš neatlikau finansinio poveikio vertinimo tų pasiūlymų, kurie buvo pateikti. Taigi e, dabar šiame patikslintame pranešime yra E, pateikti galimi kaštai ir siekiama išlaikyti parlamento biudžetą tokį, koks jis yra. Dabar klausimas, ar atviras balsavimas, ar uždaras balsavimas. Irgi taip pat įtrauktas yra uh, punktas e, galimoms diskusijoms tuo klausimu, kadangi sutarimo nėra praktiškai balsai nuomonės išsiskiria per pusę ir taryba kviečiama su parlamentu apsvarstyti šių dalykų. Dabar tie 25 parlamentarai, kurie būtų renkami visos Europos mastu, e, jie atsirastų kaip papildomi parlamentarai prie dabar esančių 751 Europos parlamento nario. Tai taip pat šį dalyką aš irgi traukiau e, kaip galima dalyką diskusijom. komisija e, taip pat manau, kad e, galės pateikti savo pasiūlymą. Dėl to reikalinga atitinkama, e, atitinkama rinkiminė mm, tarnyba, kuri būtent ir užsimtų tuo bendru europiniu delegatų sąrašų, europinių kandidatų į parlamento narius sąrašų. Kroatijos klausimas. Kroatija taps ES nare ir dabar jau galime formaliai pradėti vietų parlamente perskirstimą. Tokį pasiūlymą turi pateikti ne komisija, o parlamentas, pats parlamentas. Ir aš manau, kad mums pavyks e, sutarti dėl to, e, kai dėrėsimės su taryba dėl matematinės formulės, kaip turi būti paskirstytos vietos parlamente. Tokie būtų pagrindiniai pakeitimai antrojoje pranešimo versijoje. Ir mano nuomonė, turėtume mūsų komitete vykti kuo skubiausiai uh, tą patikslintą pranešimą pakeisti ir patvirtinti ir po to netiesiogiai jį svarstyti per plenarinę sesiją, kaip, bu, e, kaip buvo aną kartą, o paprašyti pirmininkų sueigos, kad būtų sukurta, e, kad būtų uh, suorganizuotos neformalios diskusijos taryboje, kur pirmininkauja Lenkija, kad galėtume išryškinti tas pagrindinės uh, problemas, kurias reikia apsvarstyti ir apsispręsti dėl to, kokie tolesni žingsniai turėtų būti. Tai yra taryba turėtų nusistatyti prioritetus, kurių turėtumės turėtume laikytis. Ir jei aš esu teisus ir pavasarį bus peržiūrėtos sutartis, tai tada rinkimų e, reforma galėtų irgi tada būti pradėta vykdyti. La parola all'onorevole Fox. Thank you, President. Um, I'm grateful to you for allowing me to speak. Ačiū. Pirmininkė, e, dėkoju, kad leidote man pasisakyti. Atsiprašau, pono Daf, po 12.15 turiu vykti į kitą posėdį. Dėkoju už indėlį į šį pranešimą. Jame esame, esame teigiamai vertintinų dalių ir tų, kuriams nepritariu, asmeniškai apgalėstauju matydamas formuluotės e, susijusios su formulė, kurios buvo sušvelnintos. Aš maniau, kad tai buvo svarbios pranešimo originalo dalis. Teigiamai vertinu trečiąją pastraipą, kurioje, kurioje kalbama apie reformos e, sąnaudas. Manau, kad e, visos mūsų reformos ir pakeitimai neturėtų tapti papildoma našta piliečiams ir vyriausybėms. Taip pat manau, kad E, visiškai nereikalinga nuostata buvo išmesta dėl e, Europos valdysenos, e, dėl Europos rinkimų komisijos, dėl parlamento narių skaičiaus išrinkimo Europos rinkimo apygardoje, tai yra principo klausimas, manau. Ponas Daf iš esmės siūlo šio skaičiumi padidinti bendrą Europos parlamento narių skaičių. <clears throat> Dabar jis palieka šį klausimą atviru, nes jeigu dabar paimtumėte, e, atimtumėte 25 e, parlamento narius iš bendro dabartinio Europos parlamento narių skaičiaus ir pridėtumėte tą skaičių, kuris atiteks Kroatijai pro, po įstojimo, tai pamat, matytumėte, kad e, dėl tokios sistemos nukentėtų vidutinės šalis e, siunčiančios savo, siunčiančio savo atstovus Europos parlamentą. Jų atstovų skaičius e, sumažėtų. Taigi Jeigu jūs norite, kad būtų patvirtintas šis pranešimas, tai turėsite atsisakyti antrosios pastraipos dėl Europos rinkimų apygardos ir aš manau, kad šis pranešimas nebus patvirtintas būtent dėl šios pastraipos. Taigi, jeigu galiu jums draugišką patarimą duoti, tai na, siūlyčiau e, išbraukti šią pastraipą. E, Taip pat e, nepritariu jūsų pasiūlymui apeiti e, diskusiją per plenarinį posėdį ir e, pradėti diskusiją su tarybais. Puikiai žinote, kad ši antroji pastraipa nebūtų patvirtinta per balsavimą ir todėl norite išvengti jo. Taigi dėl tų 25 Europos rinkimo apygardoje išrenkamų parlamento narių, jums kiltų daugiausiai saugumo ir manau, kad jūs bijote, e, daugiausiai problemų, manau, kad jūs bijote būtent šio balsavimo dėl šios pastraipos. E, aš nemanau, kad e, ta grupė Europos parlamento narių būtų naudinga ir nemanau, kad reiktų vengti dėl to diskusijos. Pastaruoju metu atitinkamos pasiūlymas buvo atmestas. E, e, e, frakcijų pirmininkų suėgoje, nes frakcijų pirmininkai negali sustaikyti su mintimis, kad būtent toks pasiūlymas dėl ES didesnės integracijos būtų atmestas plenarinės sesijos diskusijų metu. Man nepatinka siekis neformalių diskusijų su taryba, o O šiaip aš manau, kad e, tas antras, antroji pastraipa tikrai neprimtina ir aš reikalausiu, kad būtų renkiama diskusija dėl šios pastraipos plenarnėje sesijoje, ponas Šioflin. Ačiū pirmininkai. Noriu dar kartą padėkoti ponui Daf. Sutariu, e, pritariu jo minčiai, kad diskusija prasideda iš naujo. E, intensyviai diskutavome šio klausimu šiame komitete, kitose struktūrose E, esama nemažai nuostatų pranešime, kuriams pritartų Europos liaudės partijos frakcija, tačiau tikrai e, daugiausiai problemų mums e, kelia tie sudėtingi laikai, kuriais gyvename. Aš duočiau ne tik retorinį klausimą apie tai, ar ši reforma galėtų tikėtis piliečių paramos šių laikų Europoje ir e, e, pritarimą Europos parlamente. Man dėl to kyla abejonių. Vasaros laikotarpiu nemanau, kad e, padėtis labai pasikeitė ar kitų metų pavasarį bus iš esmės peržymos sutartis, tai čia yra kitas klausimas, tačiau dabartiniu etapu nematau tokių galimybių, Taip pat manau, kad e, šis e, procesas tikrai turėtų trukti ilgiau nei iš pradžių buvo manoma. E, pirminėje pranešimo redakcijoje 2014 metų terminas jau buvo išbrauktas, taigi mes kalbama, kalbame apie daug ilgiau trunkantį procesą ir jeigu tas procesas tikrai truktų ilgiau, tai galėtume uh, dėti daugiau pastangų, siekdami užsitikrinti paramą e, pranešimo nuostatoms dėl europinių kandidatų sąrašo, tam reikia numatyti tam tikrą e, apmąstymų laikotarpį, atsižvelgti į sudėtingas aplinkybės, sudėtingus laikus, e, tos karštus laikus ir turėtume laikui bėgant tą temperatūrą, karštį šiek tiek atvesinti. Taigi čia reiktų e, vadovautis e, principingumo ir pragmatizmo principais, kurie šiuo metu nelabai sutampa vienas su kitu. Tikrai būtų gaila prarasti šį pasiūlymą visiškai, jeigu bandytume skubotai jį patvirtinti. Tai yra mano frakcijos pozicija ir e, aš raginčiau todėl elgtis atsižvelgiant į šias aplinkybės apdairiai. Sì, eh, onorevole Efner, per favore. Ich glaube, dass wir manchmal einen Schritt vorangehen. Ponas Hefneris. Ačiū. Aš manau, kad e, žengti žingsnį į priekį reikia. Bent jau reikia turėti ryšto ir drąsos prasmingų žingsnių žengti. Ir e, toliau plėtoti Europos idėją, nes nemanau, kad pavyks rasti deramą paramą, jeigu nuolat stoviniuosime vietoje. Pono DAF pasiūlymą, kuris nėra naujas, kurį jis jau anksčiau yra ir ne vieną kartą pristatinėjęs parlamente dėl Europos rinkimo apygardos sąrašo, sąrašo labai remiu, nes tuo met piliečiai turėtų ne tik nacionalinį renkamą savo valstybės narės parlamento narių sąrašą, bet taip pat ir parlamento narių europietišką į sąrašą. Ir tai dar labiau leistų atsižvelgti į Europos plėtros idėją niekam nepakenkiant. Tada ir Europos rinkimai tampa visai kitokie ir partijos gali visai kitaip vykdyti savo kampanijas, nes reikės tarpusavyje sutarti, partijos turės žymiai daugiau dėmesio kreipti į Europos mm, sąjungai svarbius dalykus, dalykus diskusijų metu, atrinkti kandidatus į tos europinius sąrašus ir taip toliau ir panašiai. Manau, kad pasiūlymas dabar žymiai geresnis, nors turiu pasakyti, kad mes, tai yra mano frakcija jau nuo pat pradžių ir tikriausiai e, labiausiai rėmėmės stipriau netgi negu liberalų frakcija, kuriai priklauso ir pats Andrew Duff. Dėl to, kad manome, kad tai tinkamas žingsnis į priekį, sustiprinantis ES demokratiją ir sustiprinantis pačią Europą. Ir tai sakau ne dėl to, kad e, nesutinku ar nesutikau su kai kuriais dalykais, kurie buvo įrašyti į pasiūlymą. Aš tiesiog manau, kad mm, naujasis Antidaf pasiūlymas leis rasti reikiamą paramą parlamente, nes veikiausiai parlamentas negalės pritarti tokiam pasiūlymui, nors jame yra labai daug svarbių ir prasmingų idėjų, kaip kad pavyzdžiui datos perkelimas į gegužės mėnesį. Gegužės mėnesį. Kolegos Štai Foks nebėra salėje, bet jis sakė, kad Jis kalbėjo apie tą klausimą, ar e, reikėtų dar papildomai 25 tos asmenys įtraukti į sąrašą, ar ne. Tai yra 27 plus. Ar 27 plus 25 ar ne. Jeigu pasirinktumėm pirmą variantą, tikriausiai didelio pasipriešinimo dėl tos idėjos nebus, bet tam paprieštaraus tie, kas mano, kad dėl to nukentės tai yra ypač mažesnės ar vidutinio dydžio valstybės narės. Ir čia reikia pasakyti, kad yra labai paprastas sprendimas viso to išvengti ir užkirsti kelią tam kontrargumentui, kuris labiausiai reiškiamas bent jau šiuo metu ir tą idėją jau anksčiau, anksčiau esu teikęs, tai yra labai nesudėtingas sprendimo variantas. Per Europinį sąrašą laimėti mandatai būtų paskirstyti nacionaliniams mandatams. Für einen Teil dieser Sitze gibt. Übrigens, das ist ein System, das wir in einigen Ir tai yra sistema, kuri yra jau numatyta ir daugelį nacionalinių rinkimų, teisė, rinkimų sistemų, be kita ko Vokietijoje yra pirmas balsas ir antras balsas. Pirmuoju balsu. Um, laimėtos vietos yra paskirstamos toliau atsižvelgiant į antrą rinkėjo balsą Dėl to šitas pasiūlymas, manau, abiejų pusių kontrargumentus panaikintų ir leistų rasti kompromisą. O tie kolegos, kurie anksčiau reiškė abejonės dėl Andrew Duff nuomonės, dėl Andrew Duff pranešimo ir pasiūlymo, manau, galės dabar jau jam pritarti ir plenarinės sesijos metu taip pat balsuoti už šį pranešimą ir aš manau, kad mes pagaliau pajudėsime pirmin. E e jau 20 po 12 turim baigti per 10 minučių, taigi siūlyčiau savo komentarus E, apriboti ir kalbėti trumpai ir aiškiai. Dėkui, ponė pirmininkė. Yra du dalykai, kuriem norėčiau skirti didžiausią dėmesį. Visi turime svajonių ir tikslų, o gyvenime ne visuomet suprantame, ką e, tiksliai, ką konkrečiai tos mūsų svajonės gali reikšti šiuo metu mes čia turime galvoje pačias įvairias svajonės, kurias norime susijęti. Ir nebūtinai nauji tikslai yra geresni už senuosius tikslus. Ar nauji siekiai nebūtinai geresni už senuosius tikslus. Dabar bendras Europos sąrašas Europos parlamento rinkimams. Kaip jau sakiau, manęs ši idėja nevilioja. Pabandysiu paaiškinti, kodėl. Praktiškai mes vos neatskirsime gerus parlamento narius nuo blogų, tie gerieji bus 25 išrinkti visos Europos mastu, o kiti bus jau tie netokie europiniai Europos parlamento nariai. Kodėl taip manau? Kas pateks į tą vieną bendrą Europos sąrašą? Man galimybės į tokį sąrašą patekti tikrai nėra. Nežinau, kokiu pagrindu tas sąrašas bus sudaromas, bet Suomijoje mes Suomijoje, renkant Europos parlamentą, yra viena rinkimų apygarda. Ir Europos parlamento nariai, kurie išrenkami Suomijoje, atstovauja visai Suomijai. Taip pat dar labai svarbu e, ir narių skaičius. Pirmininkas, atsiprašau, ponė Tenmaki, liko tik penkios minutės. Ar negalėtumėt konkrečiau kalbėti ir trumpiau? Gerai. Manau, kad parlamentas turi apsispręsti dėl savo pozicijos ir pateikti ją tarybai. Gerbiu mūsų komitetą, bet mūsų labai nedaug. Mūsų komiteto narių skaičius nedidelis ir turėtume šią temą, šį klausimą apsvarstyti demokratinėse diskusijose. Dėkui. Dėkui, ponė pirmininkė. Manau, kad tebe vykstanti finansinė ir ekonomikos krizė aiškiai rodo, kad Europai labai svarbu būti demokratiškai. Kitaip neužtikrinsime Europos ekonomikos tinkamo valdymo. Baigiantis šiai parlamento kadencijai vis tiek turėsime spręsti dėl vietų parlamente perskirstimo, nes įstos naujų narių. Taigi pats laikas apie tokią reformą pagalvoti. Manau, kad plenarinėje sesijoje, kad plenarinė sesija pritars pono DAF pranešimui. Mes taip pat žinome, kad sutarčių peržiūrim, peržiūrėjimas kelia nemažai problemų. Užtat manytume, kad tas bendras Europos e, sąrašas turėtų būti e, įtrauktas į dabar, dabar galiojančią sutartį. Pranešėjo pasiūlymai, jei tinkamai juos supratau, siekia, kad prasidėtų dialogas šiuo klausimu su taryba ir kad dėrybos ir vyktų dėrybos su taryba jau vyksta dėrybos, pavyzdžiui, dėl išorės veiksmų tarnybos. Ir sutarimas, kuris buvo pasiektas komitete, e, dėl kurio buvo sutarta komitete, po to buvo tas sutarimas patvirtintas ir plenarinėje sesijoje. Mes procedūrai neprieštaraujame, bet čia reikia dabar pagalvoti apie dėrybų pagrindą ar mes deramės remdamėsi pono DAF pranešimu, ar remsimės nauja atnaujinta pranešimo versija. Aišku, jinai nelabai skiriasi nuo senesnės versijos, nes ir, ir senesnė, ir dabartinė rengia ponas DAF. Bet reiktų pagalvoti, kaip pradėti diskusijas su taryba, remiantis mūsų komiteto poziciją. Ponas Brons, o tada ponas Dof. Aš taip pat prieštarauju antrajai pastraipai dėl 25 europinių narių ir bendro sąrašo demokratija tai yra visų piliečių demokratija ir mes negalime uh, subjektyviai atrinkti žmonės į kažkokį sąrašą. Ponas Daf tikisi, kad gal vieną dieną toksai bendras Europos sąrašas ir bus. Kol kas tokio sąrašo nėra. O viena, vieni rinkimai. Uh, būtų nesup... E, vienas toksai sąrašas būtų nesuprantamas daugeliu rinkėjų. Ir ko gero, jis būtų palankus toms partijoms, kurios už tokį paneuropietišką požiūrį pasisako ir būtų nepalankus toms, kurios nepasisako. Toliau žodis ponui Daf. Norėčiau pateikti pasiūlymą, sako pirmininkas Laiko daug neturim, bet turime atsižvelgti į Lisabonos sutarties nuostatas ir turime siekti e, to, kad mūsų pranešimas nebūtų atmestas per plenarinę sesiją. Mūsų komitetas turi turėti teisę šį klausimą bet kuriuo atveju išnagrinėti ir priimti sprendimą. Ir noriu paklausti pono DAF, ar negalėtume atidėti šio klausimo iki koordinatorių posėdžio kitą savaitę. Ponas DAF, taip, ponė pirmininkė, galėtume. Bet nežinau, ką iš to išloštume. Dėkoju už jūsų komentarus. Aš ponui Fox būčiau pasakęs, jei jis būtų likęs kad mūsų komitetas turi laikytis kiek įmanoma tų principų, e, kuriuos nustatėme e, pirmam pranešimui šią temą. Ir pagrindinių principų neturėtume atsisakyti, kai jau artėjame prie e, pranešimo, prie balsavimo dėl pranešimo ir jo prieimimo. Nes ir per svarstant pirmąjį variantą, komiteto nariai tvirtai pritarė tokiam bendram europiniam sąrašui. Kaip sakė ponas Bronks, galbūt aš ir nepasisakau už paneuropietišką identitetą, bet norėčiau, kad uh, E, čia mes užmirštume, kalbant apie tokius e, rinkimus su bendru sąrašu, mano siekis yra užmiršti e, tuos grinai nacionalinius aspektus. O kalbant apie tai, kaip turėtume veikti toliau, galbūt reiktų numatyti datą pakeitimams, tada komitete balsuoti dėl pranešimo, tęsti diskusijas dėl to, kaip veiksime toliau. Ar prašysime pirmininkų sueigos, kad gautume įgaliojimus neformaliai aptarti šios klausimus su taryba. Nes mum reikia tarybos paramos ir tarybos bei komisijos indėlio kad galėtume užbaigti šio klausimo nagrinėjimą. Dėkoju, kad ponas Gadieri ir kad e, ponas Hefneris su, e, pritarė man. Ponas Šeflinas paprašė laiko pagalvoti bet e, norėčiau, kad galvotumėt drąsiai, nedvėjodamas, nes parlamento ir ES populiarumas, e, populiarumui kyla grėsmė. Taigi, ponė pirmininkė, norėčiau, kad būtų nustatytas galutinis pakeitimų pateikimo terminas. sekretoriatas siūlo pakeitimų paskutinę e, e, pa, pakeitimų paskutin, pateikimo terminą e, nukelti 27 spalio. Ar kolegom tinkama tokia data? 27 spalio pakeitimų pateikimo diena mūsų Kitas posėdis vyks spalio 10 dieną nuo 15 iki 18.30 ir spalio 11, 11 dieną nuo 9 iki 12.30. Galėčiau sakyti, teismas savo posėdį baigė, nes esu buvęs teisėjas, tiesiog sakau.